Dear colleagues, it is. Kolegos laikas pradėti. Laukiame daugiau kolegų, kol ateis, tač, tačiau jau reikia pradėti, nes vėluojame ir pradedame nuo 17 darbo atvarkės klausimo. Tai yra pranešimo projekto aptarimas dėl kazeino ir kazeinatų skirtų žmonėms vartoti ir tarybos direktyvos 83-417 panaikinimo. Taigi aš suteikiu savo žodį kaip pranešėjai. Nel marzo del 2014 la Commissione ha pubblicato la proposta. 2014 m. kovo mėnesį komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, dėl valstybių narių įstatymų susijusių žmonės vartoti skirtų kazeinais ir kazeinatais derinimo. Ir taip pat komisija siūlo panaikinti direktyvą 83.14 dėl valstybių narių įstatymų derimo susijusių su laktozo, lak, laktoproteinais, kazeinais ir kazeinatais. Ir e, ją panaikinti reikia dėl trijų priežasčių. Reikia suderinti komisijai sutiktas galės, skiriant gyvenimo ir delegavimo galės, e, atsižvelgiant ir Lisabono sutartį. Taip pat turint galvoje nuostatų maisto srityje nuostatų atsiradimą. Taip pat pridarinti kazainatų jums keliamus reikalavimus prie tarptautinių standartų. Komisija sako, kad maksimalus drėgnumas turėtų būti 12 procentų, o ne 10 procentų kaip anksčiau, o maksimalus riebalų kiekis būtų sumažinamas iki 2 procentų, o ne 2,25 procentai kaip yra dabar. Siekiant e, greitai priderinti ateityje priedus susijusius su maistiniais kazeinais ir kazeinatais. Taip pat siekiant šias nuostatas priderinti prie tarptautinių standartų ir techninės pažangos, komisija siūlo taip pat priimti darbuotojus teisės aktus. Nors kazeinai ir kazeinatai nėra parduodami galtiniam vartotojam, jie jais prekiavame tarp verslo įmonių. Vis dėlto operatoriai maisto sektoriuje turi pakankamai duomenų, kad galėtų ženklinti galutinius produktus, ypač dėl alergenų, todėl yra numatytos e, nuostatos dėl kazeinų ir kazeinatų ženklinimo. ženklinimo. Jeigu tokios informacijos ant pakuotės nebus, todėl tada tuomet tų produktų nebus galima pateikti, tiek patiekti į rinką ir kazinai bei kazinatai nebus leidžiami naudoti gaminant galtinius produktus. Taip leistų vartotojams priimti informuotus sprendimus, ypač jeigu jie yra alergiški. Taigi, e, nors iš esmės pritariu komisijos pasiūlymui, reikia patikslinti kai kurios aspektus, pirmiausia, suderinimas su maisto kodeksu ir reikės siekti, kad pasaulio rinkoje būtų vienodos žaidimo sąlygos, todėl dėl to aš siūlau tam tikrus techninius pakeitimus, kad būtų visiškai e, šis dokumentas suderintas su maisto e, kodeksu, ypač e, penktasis pakeitimas skirtas antrajam priedui ir antrasis pakeitimas skirtas septintai konstatuojamai daliai. O galios sutiktos komisijai priimti deleguotus aktus neturėtų būti suteiktos neribotam laikui, o penkeriems metams kaip jau komitetas yra nustatęs kitų pasiūlymų atžvilgių. Na ir pagaliau dėl įsigaliojimo datos. Manau, kad e, nauja data šeši mėnesiai po direktyvos įsigaliojimo yra realistiškas terminas. Vietoj 2015 metų kovo 31 dienos. Ši data jau yra labai arti o pats dokumentas dar nebaigtas renkti. Taigi dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Pirmiausia, kolegė Melijo, socialistų ir demokratų vardu. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjui. Jis sakėt, kad tai yra techninio pobūdžio direktyva, sakėte, kad tai yra techninio pobūdžio direktyva priimta 83 metais ir ją reikia pakeisti naujojų pasiūlymų ir kad tas naujasis pasiūlymas labiausiai taikytinas gamintojams, o ne vartotojams. Tačiau yra informacijos, kad kazeinai ir kazeinatai yra tokia mm, medžiaga, apie kurią reikėtų pateikti informaciją ir galutiniam vartotojui, ypač tam, kuris yra alergiškas. Aš pritariu jūsų pakeitimams ir sutinku su pakeitimais jūsų pranešime ir mes galime pritarti jūsų pasiūlymams. Dėkuoju dar kartą už šitą dokumentą ir tikiuosi, kad pavyks pasistumėti į priekį. Norėčiau paklausti komisijos. Ta 83 metų keistina direktyva numato atitinkamą saugiklį. Ten yra saugoma, sakoma, kad jeigu yra konkrečių požymių, kad šitos direktyvos taikymas ir leidimas vartoti tam tikrus produktus galima konkrečioje teritorijoje netaikyti šios direktyvos. Kodėl atsisakyta šios nuostatos naujoje direktyvoje? Ačiū pranešėjui. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad kazeimo naudojimas yra labai svarbus. 13 metais sunaudota 50 tūkstančių, eksportuota 27 tūkstančiai tonų. Taip pat reikalinga e, pieno pusiausvėrai užtikrinti, reikalingas tam tikras pieno ir kazeino e, santykis. Iš tikrųjų reikia atnaujinti šitos teisės aktus, kada jis. Um, for example, with new innovations, uh, one... Iš tikrųjų, galiojanti e, direktyva jau yra pasenusi, bet to labai svarbu, kad naujos pieno apdorojimo technikos taip pat atsispindėtų naujoje direktyvoje, todėl aš norėčiau papildyti tuos, kurie kalbėjo, kad buvo atliktas puikus darbas. Galbūt reikėtų papildyti nežymų dalyką, kad, e, labai, kad šitas naujas teisės aktas būtų atitiktų PPO. Thank you very much. And now... standartus. I promised the chair to speak for 30 minutes. Aš pažadėjau pirmininkui, kad 30 minučių kalbėsiu šiuo klausimu, bet gal ir sutrumpinsiu šiek tiek pasisakymą, nes e, klausimas labai techninis, techninio pobūdžio, nors tema yra labai svarbi ir e, Panašu, kad mes nesiūlysime pakeitimų, nes e, mums primtina tai, ką daro pranešėjas, taigi žalė jums pritarė. Pasidžiaugite tuo retų momentu. Ir e, tai, ką daro dabar komisija, priedė, kai bando perkelti tai deleguotusius aktus, nors, e, pavyzdžiui, dėl TTIP dėrybų, tai mes labai įtariai vertiname tai, ką daro komisija prieduose, bet šiuo atveju mes pritarėme tam, kad e, daug kas rašoma į priedus. Taigi pritarėme šiam komisijos žingsniui, sveikiname pranešėją ir tiek būtų mano pasisakymų. Ačiū Basai. Šiandien po pietų kaip ir turėjome laiko, tu jo nepasinaudojai. Taigi Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu ne, tuomet komisija galbūt galėtų atsakyti į klausimą, kurį uždavė Melija ir gal galėtų pakomentuoti mūsų poziciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę pasisakyti šiuo techniniu, bet svarbiu klausimu. Aš esu iš Agri generalinio direktorato, o ne Santė generalinio direktorato, kas nėra labai įprasta šiam komitetui. Agri generalinėme direktorate mes e, būtent ir skatinome e, ir pritarėme šiam pasiūlymui, nes čia bandome ES pinkystės sektorių tinkamai parengti pasaulio konkurentams. Ir vienas iš e, parlamentarų labai teisingai pabrėžė, jog tai svarbu mūsų pramonėje Europoje, tai svarbu, kuriant darbo vietas, užtikrinant augimą. Ir mes komisijoje džiaugiamės, kad jūs pritarėte šią iniciatyvai. Dabar kalbant apie klausimą dėl 7 straipsnio pirmos dalies 83 metų direktyvoje, toje nuostatoje, kaip teisingai sakė parlamentarė, yra numatyti įgaliojimai valstybėms narėms imtis intervencinių priemonių pavojaus atveju. Dabar tokios konkrečios nuostatos mes nenumatėme šiame pasiūlyme dėl teisės akto, nes e, tokia nuostata visapusiškai atsispindi sutartyje ir pagrindiniuose principuose, taigi mums nereikia kartoti šios nuostatos, būtent kad valstybės narės gauna ir turi šiuos ypatingus įgaliojimus, jeigu iškyla pavojus visuomenės sveikatai. Dėl tos priežasties mes ir nekartojame tos nuostatos e, naujoje, naujoje direktyvos redakcijoje. 83 metais situacija buvo kitokia, o dabar ta nuostata patenka į bendruosius principus e, maisto teisės srityje. Jums leidus dar norėčiau kelias trumpas techninės pastabas dėl jūsų siūlomų pakeitimų, ponė pranešėjau. Man atrodo, kad antrajame jūsų pakeitime, kur kalbama apie septintą konsultuojamąją dalį, jūs paaiškinate, savo paaiškinime jūs kalbate apie tai, kad turime keisti žodžius technologiniai elementai ir alkalinai. Čia kaip ir teisinga pastaba, tačiau siūlomoje, siūlomame pakeitime, pakeitime jūs naudojate tik tai perdirbimo medžiagas, pagalbinės perdirbimo pagalbinės medžiagas. Čia galbūt toks nedidelis techninis, techninis pastebėjimas Toliau penktas pakeitimas. Tik norėčiau išsiaiškinti, ar, ar mes visi vienodai suprantame situaciją, jūs čia ir mes komisijoje. Jūs čia siūlote siūlyti, kad minimalus pieno riebalų kiekis kazeinė neturėtų būti skaičiuojamas pagal sausą medžiagą, bet pagal produkto svorį. Taigi 88 procentus jūs paliekate, tačiau jūs minite, kad viskas skaičiuojama pagal, pagal bendrą masę. Taigi šiuo atveju ES ūkio subjektai nėra vienodoje konkurencijoje su kitais pasauliniais veikėjais. Ir kaip teisingai minėjo vienas kolega apie gamybos ir eksporto kiekius, mes 50 procentų kazeinų ir kazeinatų eksportuojame, tai yra didelės vertės produktas ir jis padeda mūsų pininkystės sektoriuje, mes importuojame tik labai nedidelius kiekius ir jie skirti ne žmogaus, žmonių vartojimui, tai čia nėra jokios grėsmės kalbant apie importą iš trečiųjų šalių. Ir mes manome, kad yra pakankamai argumentų numatyti tas pačias sąlygas gamintojams ES kaip ir kitiems konkurentams pasaulyje ir džiaugtumėmės, jeigu jūs pritartumėte paskaičiavimui pagal sausą medžiagą tai atitinka atitinkamus standartus. Dėkoju už pasiūlymą. Priminsiu terminus. Vasarį 3 dieną pakeitimų patikimo terminas 12 valanda. Balsuosime komitete 23 ir 24 vasario dienomis. Dabar perėsime prie kito mūsų darbos varkės klausimo. Europos energetikos energijos saugumo strategiją. Kaip žinote, ITRE komitetas yra atsakingas už šį pranešimą, o mes rengiame nuomonę šiuo klausimu. Aš kad žodį suteikiu. Nuomonės referentiai, poniai Kiljonen. Johtaja, hyvät kollegat. Ačiū pirmininkė, kolegos, kai kalbame apie energiją, kalbame taip pat ir apie bendrą būtinybę visiems. O parlamente dažnai mes kalbame apie bendrą vaizdą ir pamirštame įvairias grėsmės, Šiuo piliečiams energetinis saugumas yra kur kas konkretesnis daiktas. Žinoma, čia turime galvoti, kalbėti apie krit, ypatingos svarbos infrastruktūrą, priklausomybės ir pinigus, tačiau pradžiai norėčiau priminti mums visiems labai svarbų klausimą, kurį mano kolega Siglijotis kelia ir įtrė komitete. Jeigu norime užtikrinti nuolatinį energijos tiekimą visoje Europoje, turime atminti solidarumą. Visiems reikia energijos. Skurdžiai gyvenantis žmonės taip pat. Todėl energetinis skurdas yra reali problema. Kiekvien, kas ketvirtas europietis patiria energetinį skurdą, o kainams kylant E, tokiems žmonėms ypač sunku. Kintant klimatui, pasidaro e, oro sąlygoms tampant ekstremalesnėmis, tai bus, padary, bus problema dar aštresnė. Energija mus daro pažeidžiamais. Europa importuoja daugiau kaip pusę suvartojamas energijos. Mes ypač esame priklausomi nuo naftos vienas milijardas per dieną yra didžiulė sąskaita, o mes esam labai priklausomi nuo žalinės naftos. Turime taip taupyti. Energijos, energetinis efektyvumas yra mano pasiūlymo viena centrinių temų. Labai greitai turėsime daug efektyviau naudoti energiją ir naudoti mažai CO2 išmetančias e, technologijas. Tad bendra energetinė strategija gali padėti atsakyti įvairius klausimus ir problemas susijusius su klimo kaita, energetiniu saugumu ir atsinaujinančios energijos tikslais. ir mm, naujų technologijų plėtojimo. Turime visą tai turėti galvoje tuo pat metu. Kadangi laiko neturime daug, tai strategija turi būti pagrįsta šiuo metu egzistuojančiais tikslais. Turime 30 metų tikslus, taip pat energijos efektyvaus panaudojimo direktyvą, taip pat e, pastatų energetinio naudingumo direktyvą. Visą tai turime panaudoti ir įgyvendinti. Čia daug galime pagerinti tiek pastatų, tiek transporto srityje. Ir pasieksime gerų rezultatų, jeigu visos priemonės bus taikomas kartu, o visos narės jas rems. Todėl mes kartu turėtume paraginti komisiją pristatyti konkrečias priemonės ir veiksmų planus bei teisės aktus e, trumpesniam ir ilgesniam laikotarpiu. Turime pradėti intensyviau plėtoti mažai CO2 išmetančias technologijas ir daugiau panaudoti atsinaujinančius šaltinius. Aš sutinku su komisija, kad atsinaujinanti energija yra alternatyva, o protingi tinklai, saugojimo sistemas yra nesunkiai pasiekiami tikslai. Aš atvišiai išklausiau įvairių politinių frakcijų nuomonės dėl energetinio saugumo ir savo nuomonėje pabandžiau surasti balansą tarp įvairių reikalavimų, norimų, norų ir lūkesčių. Tokiame trumpame tekste sunku padaryti energetinę revoliuciją, todėl Aš e, laukiu bendros diskusijos kolegų nuomonių. Na ir pagaliau norėčiau grįžti prie visiško apsirūpinimo e, energiją ir energijos taupimo. Aš esu iš e, Suomijos šiaurės, kur gamta yra gana atšiauri. Mums tenka kovoti dėl išgyvenimo ir tai, ko mes esame išmokę, yra tai, kad pats turi savimi pasirūpinti, nes niekas nežino, kas bus rytoj. Todėl šiandien turime taupyti rytdienai. Tavo paties žemės klypas, e, įgūdžiai, medžioklės įgūdžiai ar e, bulvės Rusija yra tas saugumas, kurį tu pats gali savo susikurti. Taigi tai, ką staupysi, turėsi energetinis e, efektyvumas, energijos taupimas leistų mums e, sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų, didelių kainų ar aplinkos pokyčių. Todėl energetinis efektyvumas turėtų būti vienas svarbiausių aspektų šiame komitete, kalbant apie energetikos strategiją. Dėkoju visiems už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju. Labai ačiū. EPP, pana Gardinė. Sì, grazie. EPP vardu Gardinė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad EPP frakcijai turėjo atstovauti Melio. Jisai netvyko ir todėl jo vardu paminėsiu kai kuriuos dalykus, kuriuos jisai prašė perduoti jums. Aš perskaitysiu jo pasisakymą. Žinoma, būtų galima išsameu pristatinėti šią temą, tačiau ES gerovė ir saugumas priklauso nuo energijos apsirūpinimo energiją solidarumo mechanizmai, kurie dabar egzistuoja Europoje, turėtų būti stiprinami. Taigi ES yra pakankamai pasirengusi įveikti energijos tiekimo uh, trikdžius. Žinoma, jau anksčiau buvo kai kas pakeista, pagerinta. Prieš mane kalbėjusi pranešėja sakė, kad ir toliau vis dėlto reikia siekti pažangos. Be to labai svarbu koordinuoti nacionalinės energetikos politikas ir stiprinti ES gebėjimus priimti bendras normas, kuriant bendrąją ES energetikos politiką. Reikia kurti bendrą energetikos rinką ir užtikrinti, kad ji kuo geriau veiktų. Reikia užtikrinti, nutiesti jungtis kad izoliuotos valstybės narės galėtų būtų įtrauktos į bendrą energetikos tinklą. Šitos jungtys užtikrintų ne tik tai e, e, energetinį saugumą, skatintų plėtoti vidaus rinką ir užtikrintų daugiau konkurencijos. Taigi siekiant energetikos vidaus rinkos užbaigimas yra labai svarbus veiksnys. Ir žinoma, kai kalbame apie kaštus, tai reikėtų pasakyti, kad reikia kurti tokią rinką, kadangi ji bus naudinga ir gamintojams, ir vartotojams. Be to reikėtų diversifikuoti energijos šaltinius, dujos ir elektros energija, žinoma, yra prioritetiniai šaltiniai. Labai svarbu investuoti į švarus energijos šaltinius, taip pat jūros e, vandens energija, vėjo energija galėtų būti tie atsinaujinančios energijos šaltiniai, kad ES galėtų pasinaudoti naujausiamis e, technologijomis. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš norėčiau padėkoti Merija Kilonin pranešėjai, padėkoti už tai, kad jie atsižvelgia į daugumą pateiktų pakeitimų siūlymų. Apsirūpinimas energijos šaltiniais yra energetikos politikos svarbiausias veiksnys. Malta turi uždarą energetikos sistemą. Žinoma, energetinis saugumas nėra suteikiamas dykai. Jis yra pasiekiamas e, pasitikėjimo ir solidarumo keliu. Labai svarbu aiškiai pasakyti, kad tas solidarumas turėtų būti rodomas artimiausių metų. Labai daug abejonių iškilo po to, kai iškilo problemų dėl dujų tiekimo, dėl tranzito e, dujotokių į ES ir todėl labai svarbu pasitikėti ES vidaus produkciją. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie diversifikavimą. Iš tikrųjų, čia yra daug galimybių užtikrinti e, sinergiją tarp Šiaurės Afrikos valstybių ir ES viduržėmio jūros regionas tampa vis svarbesnis, galvojant apie turimus energijos išteklius. Reikėtų, ko gero, pagalvoti apie tai, kad viduržėmio jūros e, e, regionas turėtų tapti vienu iš traukos centrų. Be to reikėtų užpildyti tą spragą, kuri susidaro tarp transporto ir e, e prekybos taršos leidimais sistemos, siekiant, kad kūro transportas nebūtų įvežamas iš išorės ir kad ES būtų mažiau priklausoma, reikia ieškoti alternatyvių kūro šaltinių. Todėl skistų skystos dujos, ko gero, galėtų būti naudojamos ir transporto srityje, ypač viduržėmio jūros regiono valstybėse. Be to reikia užtikrinti veiksmingumą ir siekti kuo daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat regeneracinės elektrinės turėtų tapti veiksmingesnės ir gaminti naujos kartos elektros energiją. Taigi reikia užtikrinti energijos, energetikos ciklo gyvybiškumą. Taip pat reikia ieškoti inovacijų energetikos srityje, reikėtų įdėkti naujasias metodologijas kuo veiksmingiau. Moksliniai tyrimai galėtų padėti įsisavinti e, bangų energiją ir taip pat įsisavinti naujus technologinius metodus. Tačiau, žinoma, pasitikėjimas yra labai svarbus veiksmus užsitikrinant energijos šaltiniais. Tai yra labai svarbu, kuriant ir užbaigiant ES bendrą energetikos rinką. Naujoje strategijoje negalime palikti nei vienos valstybės neįtraukos į bendrą energetikos ir apsirūpinimo energijos šaltiniais e, sistemą. Labai svarbu tiesti naujus dujotikius e, ir panaudoti turimas ES finansavimo priemonės, kurios yra reikalingos visai Europai. Ačiū, ponė Višnievska. Ačiū, pirmininkė ponios ir ponai. Priešingai nei šios nuomonės autorė, aš nemanau, kad visos problemos susijusios su energetiniu saugumu gali būti išspręstos įmantis bendrų veiksmų ES. Priešingai, kartais ES perdėm riboja nacionalinių valstybių veiksmus, primesdama atitinkamus energijos šaltinius, kuriais reikia ar nereikia naudotis. Aišku, ES gali sukurti pridėtinę vertę, pavyzdžiui, e, kuriant tam tikras infrastruktūros jungtis arba kritinę infrastruktūrą, kritiškai svarbę infrastruktūrą, e, laikantis solidarumo principo. Taip pat gali būti finansuojami moksliniai tyrimai ES siekiant geresnio energetinio efektyvumo ar pažangesnio energijos saugojimo, laikymo. Aš tikiuosi, kad ateityje tai reikš ir politinę paramą toms idėjoms, kuriomis sustiprėja mūsų dėrybinė pozicija, kai mes darome su užsienio šalimis, iš kurių importuojame energiją. Tačiau taip pat privalome pažymėti, kad energetinis saugumas vis dar yra nacionalinių valstybių kompetencijos klausimas kaip yra numatyta sutartyje. Valstybės narės yra atsakingos už savo energetinį mišinį. Tačiau dauguma ES politikos ryčių apriboja tokia valstybių, tokias valstybių narių galimybės. Taip yra dėl klimato apsaugos politikos. Čia tiesiog nėra atsižvelgiama į skirtingą padėtį valstybėse narėse. Mano šalyje, e, Lenkijoje, neįmanomas dekarbonizavimo procesas, nepakenkiant ir neišauginant energetikos kainų. Tai reiškia, kad energijos kainos išauga ir verslui, ir paprastiems vartotojams. Tai visiškai prieštarauja energetinio saugumo tikslui, nes energetinio saugumas yra susijęs ne tik su galimybė gauti energiją, bet galimybė gauti ją už prieinamą kainą. Ačiū, ponas Torvalds. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už neblogai parengtą nuomonės projektą. Matau, kad nuomonės referentė atidžiai jūsų klausosi ir tikrai labai atidžiai buvo atsižvelgta į mūsų pasiūlymus rengiant nuomonę. Viskas, viską nuomonės referentė sugebėjo surašyti viename puslapyje, o mes visi linkę pateikti tikrai daug tų pasiūlymų, tai miriai tikrai patiko, pa, pavyko viską labai sėkmingai surašyti viename puslapyje. Tikiuosi, kad ir pakeitimų nebus labai daug. Mes puikiai žinome, kad esame labai priklausomi nuo iškastinio kūro. Suomijoje, Baltijos šalyse esame labai priklausomi nuo dujų ir naftos iš Rusijos. Ir tai apsunkina padėtį. Kaip žinome, technologiniai standartai Rusijoje, darbo kultūra Rusijoje yra ypatinga. Tai kai yra išgaunamos dujos ar nafta, tai tad išgavimo procese išmetama labai daug CO2, nes kuo mažesni technologiniai standartai, tuo daugiau į atmosferą yra išmetama CO2. Taigi mes turime daryti spaudimą ir labiau, kad jie labiau atsižvelgtų į aplinkosaugos standartus. Tačiau mes turime ieškoti įvairios energijos, reikia ir biokūro, turime remti investicijas ir inovacijas. Ir nors nuomonė iš tiesų yra trumpa, bet e, dar reiks e, labai daug ką nuveikti, kad pasiektumėme užsibrieštų tikslų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Ponas Pedičinė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkėti, padėkoti nuomonės referentijai už atliktą darbą ir norėčiau labai paprastą pastabą išsakyti, sureaguojant į tai, ką pasakė e, kolegė iš socialistų frakcijos. Ji kalbėjo apie naujas, naujus šaltinius iš Afrikos. Prieš keletą mėnesių energijos rinka keitėsi dėl naujų hidrovandenilių išgavimo technologijų, dažnai frakingo būdu. Dėl to labai smarkiai sumažėjo dviejų hidrovandenilinių e, kaštai. Ir turiu omenyje skalūnų dujas ir bituminį, bituminingą įsmėlį. Taigi, e, išgavimo kaštai šiuo atveju yra mažesni nei išgaunant naftą. Ir dabar JAV, Rusija, Saudo Arabija kaip ir kovoja tarpusavį, o mums už tai teks sumokėti, nes tai turės dėlį įtaką aplinkai. Ir mes turime nepamiršti, kad angliavandenilių vandenilių gavybos metodai leistų išspręsti galbūt iš dalies tą problemą. Ir dabar galbūt daugiau dėmesio turime skirti tam, kad e, kuo mažiau arba apskritai atsisakytumėme iškastinio kūro, kad ne, nebūtumėme nuo jo priklausomi ir kad e, pakeistumėme tą nestabilų scenarijų. Köszönöm a szót. Szeretném kihasználni, hogy a délelőtti szavazás Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą ir pakalbėti ilgiau negu pusantros minutės, kadangi nėra tiek daug prašančiųjų žodžių. Kalbėsiu tol, kol pirmininkas pasakys, kad aš jau turėčiau sustoti. Labai svarbu pasakyti, kad elektros energijos reikia visiems, netgi ir tiems e, vargingesniems. Mes kalbame apie užsitikrinimą energijos šaltiniais, tačiau apsirūpinimas energijos šaltiniais reiškia, kad gyventojai turėtų įpirkti energiją. Žinoma, žalieji laikosi labai radikalaus požiūrio, mes pritarėme jų nuomoniai, kadangi puikiai suprantama, kad energija yra reikalinga visiems, kad neturime būti priklausomi nuo Rusijos gamtinių dujų išteklių ir kad mes priklausome nuo tranzitinių E, dujotekių. Viskas yra suprantama ir aišku. Tačiau kokios alternatyvos? Žinoma, galime naudoti ir naudojame saulės, vėjo energiją, tačiau tai neatneš pakankamo energetinio saugumo. Todėl energetinis veiksmingumas yra labai svarbus faktorius ir jį užsitikrinti galime tik tai turėdami pakankamai finansinių išteklių. Kalbėdami apie atsinaunančius energijos šaltinius, prisimename saulės, vėjo, e, vandens bangų gaminama energija. Desertec projektas, jį aptariant, turėjo padėti apsirūpinti energiją iš Afrikos kontinento, tačiau po arabų pa, e, e, pavasario įvykių šitas projektas jau nebegalės būti įgyveninamas. Ir kai kalbame apie vėjo jėgainių pagaminamą energiją, tai tenka apgailestauti, kad ji yra labai sunkiai išsaugoma. E, e, Dabar atominė energija. Kadangi turime mažinti CO2 išmetalus, turime nukreipti žvilgsnį į brandolinę energiją. Amerikiečiai tiesiog yra parašę atvirą laišką, kuriame pasisakė už uh, brandolinę energiją. Tai buvo mokslininkų laiškas, kurie konstatavo, kad klimato pokyčiai yra didelė grasmė e, pasauliui ir todėl pasisakė už energijos gamybą brandolinėse jėgainėse. Be to yra ir kitų žymių mokslininkų, kurie teigia, kad brandolinė energija galėtų būti uh, išeitis dabartinėje situacijoje, ypač kai kalbame apie nedaug gamtos teršiančius energijos gamybos būdus, gamybą be CO2, turime ir toliau galvoti apie atsinaunančius energijos šaltinius, inovatyvius šaltinius, tačiau akivaizdu, kad jų nepakaks. Aš buvau nusiteikęs iš anksto, kad kolega Aikaut kritiškai vertins mano pasisakymą, tačiau matau, kad jo salėje nėra ir dar kartą kartoju, kad mums reikalinga vieninga energetikos strategija, kuri būtų priimtina ir žaliesiems, ir apskritai, kurie būtų atsižvelgiama į dabartinę situaciją. Ačiū pirmininkė, aš pratęsiu tai, ką sakė paskutinis kolega. Apie tai kalbėjau, kalbėjau daug e, Niderlandų parlamente, dirbau ties energetikos projektais. Tačiau mes negalime vien tik tai galvoti apie saugę ir švarę energiją, turime galvoti apie tiekimo saugumą, e, už energiją, prie, už prieinamą kainą, akmens anglės E, jėgainės. Gali būti labai patrauklios, gali būti švarios. Manau, kad turime nepamiršti ir jų. Reikia kreiptėmės ne tik švarę ir tvarę e, energiją, bet taip pat galvoti apie naujas technologijas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 Iš tikrųjų labai gerai, kad nagrinėjame šitą temą, kadangi valstybės narės ir toliau yra atsakingos už įvairia rūšius energijos šaltinius. Aš turiu e, įtikinti kolegas iš Lenkijos, kad 85 procentai bendrame energetikos mišinyje angliai yra per daug, 95 procentai vėjo jėgainėse pagaminamos energijos taip pat yra per daug tikriausiai, yra Vokietijoje ir e, galbūt Niderlandai galėtų nusitiesti kabelį iš mm, e, link mūsų teritorijos ir gauti pigę energiją iš Vokietijos. Galvojant apie vėjo jėgainių energiją, reikėtų pagalvoti, kiek ji galiausiai kainuoja visuomet cituojami mokslininkai, kurie teigia, kad branduolinė energija e, kainuoja tiek ir tiek pigiai, tačiau negalvoja apie tai, kur deponuoti, saugoti ir ką daryti su branduolinėmis e, atliekomis. Vėjo energijai jos negalima kaupti. Tiesiog uh, per 72 valandas galima konkrečiai numatyti, kiek energijos gali būti pagaminta, kadangi galima, būti, galima apskaičiuoti pagal vėjo stiprumą ir po to galima išjungti vėjo jėgainės. Taigi mes turėtume taip susitarti, kad kiekviena valstybė turėtų likutinę energiją parduoti kitai valstybei ir taip užtikrinti pusiausvyrą ir užtikrinti stabilias energijos kainas. Taigi pranešime turėtų būti nuoroda į tikrųjų kaštų apskaičiavimą konkrečių atvejų, kiek konkrečių atvejų kainuoja viena kilovatvalandė pagaminti. Ir be to Galvojant apie kurą, apie laivų, laivų statyklas, tai mes galėtume apskritai čia šioje srityje e, daug sutaupyti, jeigu būtų pradėta galvoti apie suskystintų dujų naudojimą. Ypač reikėtų dėmesį kreipti į Baltijos jūrą, kad joje neplaukėtų giluminiai laivai, kadangi tik iki tam tikro lygio nugrimzdę laivai išmeta mažai sieros dioksido. Taigi labai svarbu atkreipti dėmesį į laivų statyklas, kuriuose buvo prarasta labai daug darbo vietų. Aš manau, kad tą temą reikėtų paminėti pranešime. Ačiū, dabar ponas Dimas Maker. Ačiū pirmininkė. Kolegos energijos tiekimo saugumas, aišku, rūpė mūsų piliečiams, tai aišku iš komisijos komunikato, nes visiems reikia energijos. Tačiau aš manau, kad energetinis saugumas nėra pasenusi diskusija, jie labai aktuali ir nėra abstrakti diskusija. Mano šalyje Belgijoje e, realus pavojus, kad e, e, energijos pritrūks dėl ankstesnės politikos. Todėl reikėjo sukurti pastaruoju metu planus ką daryti, jeigu pritrūktų energijos. Tai yra blogai tiek verslui, tiek investicijoms, todėl energijos tiekimo saugumas reiškia, kad reikia siekti protingo pusiausvėros tarp įvalių energijos šaltinių, vykstant politiniams e, įvykiams vidurio rytuose, ypač e, ir taip pat Ukrainoje. E, visa tai turi poveikį mūsų energijos tiekimo saugumui ir tai ši diskusija labai aktuali ir taip pat e, atitinka mūsų diskusiją su komisijos nariu Šepčiovičiu praėjusią savaitę. 20 e, metų strategija numato e, tvarios energijos, švarios energijos ekonomikos kūrimą. Mums reikia iškelti prioritetą veiksmingai, efektyviai naudoti energiją. E, atsinaujinti energija taip pat turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį tvarios, tvarioje energetikos politikoje, tačiau, aišku, reikia matyti valstybėms narėms lankstumo galimybės, nes e, joms e, jos turi skirtingas galimybės. Tankiai gyvenamoje teritorijoje kaip Flandrija didelio masto atsinaujančios energijos projektai yra neįmanomi. Na ir pagaliau noriu pasakyti dar tris dalykus. Energijos tikimo saugumas reiškia, kad reikia iš, sukurti požiūrį, kuris būtų e, labai gerai apgalvotas. Taip pat reikia daug dėmesio skirti energijos e, taupimui ir valstybės narės turi turėti galimybę lankščiai pasirinkti energetinį mišinį. Ačiū. Toliau komisija. Ponas Dimur. Ačiū, ponia pirminkė, labai ačiū už galimybę pasisakyti. Man atrodo, kad e, ši diskusija aktuali dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl Ukrainos įvykių, kuri rodo, kad reikia užtikrinti tiekimo saugumą. Taip pat e, vyksta diskusija ir energijos sąjungos, todėl ši diskusija turbūt yra energijos sąjungos diskusijos dalis. Dvi pastabas dėl įvairių šiandien siūlomų elementų šiame pranešime. Aš matau, kad sutarėme bendrai dėl to, jog e, būtų išlaikyta plati energetinio saugumo koncepcija ir pusiausvėra e, tarp įvairių tos saugumo ramščių. Ir antras dalykas, kadangi tai yra Envi komitetas, svarbu užtikrinti alternatyvių energijos šaltinių prieinamumą. Tai yra atsinaujinčių šaltinių. Dėl pirmo dalyko, plati energijos e, energetinio saugumo koncepciją. Šią koncepciją komisija jau 14 metų jau mėnesio komunikate bandė apginti. Jeigu pažvelgsite į šį komunikatą, pamatysite, kad be trumpalaikių priemonių, kurios būtų skirtos e, spręsti dujų krizę, pirmiausia, reikia mažinti energetinę paklausą, energijos paklausą, tai labai svarbu. Antra, reikia kurti gerai veikiančią integruotą vidaus rinką, Tai atitinka ir jūsų pastabas išsakyta šiandien. Trečia, reikia didinti energijos gamybą ES. Ir ketvirta, plėtoti energijos technologijas ir diversifikuoti tiekimą iš išorės, e, gerinti infrastruktūrą ir pagaliau e, plėsti energetinę politiką ir kalbėti vienu balsu. Todėl manau, kad labai svarbu išlaikyti šią plačią energetinio saugumo koncepciją ir galvoti apie energijos sąjungą. Dabar kalbant apie energijos efektyvumą ir atsinaujinčių šaltinius, tai komisija tokiam požiūriu pritarė. Mes manome, kad energetinis efektyvumas yra, turi didžiulį potencialą. Iš esmės tai yra pigiausias, pigiausia energija, kokią galima gauti, tai yra sutaupyta energija kaip sakėte, vicepirmininkas Šepčiavičius lankėsi į trie komitete, ir jis išdėstė mūsų požiūrį į energetinį saugumą ir energijos sąjungą, kuri tai būtų pagristi trimis dimensijomis - konkurencinga, tvaria ir konkurencinga energijos politika. Ir šiame kontekste mes e, žvelgėme jūsų darbą parlamente, taip pat šią, šią temą. Ačiū. Dabar išvadams steikiu žodį pranešėjai, pana Kylan. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoms. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms ir komisijos atstovui. Nenoriu pirmiausia bandyti jūs įtikinti, pakeisti nuomonę ar panašiai. Aš suprantu, kad visiems gali kilti sunkumų dėl aplinkosauginių klausimų ar nacionalinių interesų, visi turi laikyti savo pozicijos. Tačiau kalbant apie efektyvų energijos vartojimą, aš manau, kad čia galime visi šio byto nuveikti ir tos priemonės nebūtinai yra labai <coughs> brangios ar reikalauja ypatingų pastangų. Dėl to aš siūlyčiau visiems pradėti iškart nedelsiant taupyti energiją, ieškoti pažangių sprendimų. Visi tą galime padaryti. Ir tai būtų tik tai vienas žingsnis. Aišku, visada lengva pasakyti, nieko pakeisti negaliu, viskas kainuoja, kainuoja daug, tačiau turime nepamiršti, kad ir CO2 ir nafta Čia reikalingos e, milijono eurų subsidijos e, visai Europoje. Mes negalime pasirinkti, ar remsime alternatyvius sprendimus, ar alternatyvius mokslinius tyrimus, alternatyves inovacijas, ar nieko nekeisime, viską paliksime taip, kaip yra. Lik e, turėtumėme dvi ar tris planetas Energijos gamyba vietoje yra dar vienas būdų, kaip būtų galima sukurti darbo vietų. Taip pat galime kurti pažangę energiją ir mes visi galime imtis veiksmų kasdienėme gyvenime. Mes, parlamentarai, tą turime daryti pirmiausia pradėkime nuo to, kad energiją vartotumėme kuo protingiau. Tik tuomet Europa būtų saugesnė energetinė prasme. Taigi dėkoju visiems, toks yra mūsų atspirties taškas ir linkiu, kad nepasiūlytumėte man 800 pakeitimų ar panašiai. Dėkoju. Ačiū. Mes irgi Tikimės, kad pakeitimų nebus daug. Pakeitimų pateikimo terminas vasario 3 diena, 12 valanda. Balsuosime komitete kovo 18 dieną. Dabar pereikime prie kito klausimo. Tai yra mūsų nuomonė vystimosi komitetui, ebolos krizė, pamokos, iš kurių galime pasimokyti ir kaip sustiprinti sistemas besivystančiose valstybėse, kad užkirstumėme kelią krizėms ateityje. Kaip žinote, ebolos protrukis buvo viena aktualiausių problemų visame pasaulyje pastaraisiais metais, kaip minėjome, nekartą savo diskusijose e, komitete pasikvietę ir svečių. Dabar e, vystamo bendradarbiavimo komitetas nusprendė parengti savo iniciatyvą pranešimą, o mes e, irgi išsakome savo nuomonę deve komitetui, taigi žodis iš karto suteikiamas pranešėjui, o po to tęsime diskusiją su nariais. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu pateikti pozityvų įvertinimą, nes ES sugebėjo sureaguoti kaip blokas, e, kai įvyko protrukis kovo mėnesį. Šis virusas pasiglemžė 4300 žmonių gyvybę iki paskutinio protrukio, tačiau pastarasis protrukis buvo beprecedentinis ir daugiau negu 22 tūkstančiai atvejų, daugiau nei 8 tūkstančiai mirčių. Aštuonias valstybės paveikė šis virusas skirtinguose kontinentuose, vakarų Afrikoje, aišku, e, labiausiai buvo jaučiamas šis protrukis, ta epidemija jaučiama ir miestuose, ir kaimuose, anksčiau būdavo tik tai kaimo teritorijose. Trijose valstybėse buvo Vakarų Afrikoje paskelbta ypatinga padėtis ir žinome, kad buvo užkreitimų ir už Afrikos ribų. Pirmasis protrūkis buvo užfiksuotas ir Junktinių tautų saugumo taryba priemė rezoliuciją ir Junktinių tautų specialioji misija buvo nusiųsta. Dabar kyla klausimas, ar mes pakankamai padarėme, kad pa, paspaustumėme pavojaus signalą. Gydytojai be sienų buvo ta organizacija, kuri pirmoji pradėjo kalbėti apie ypatingą padėtį ir matėme, kad buvo protrukių ir dideliuose miestuose ir šis virus, ši viruso atmaina yra agresyvesnė ir mutavusi ir tam tikrais atvejais nebuvo įmanoma sukontroliuoti. Ir tik viena organizacija, gydytojai be sienų, buvo vietoje ir gydė užsikrėtusiosius, buvo akivaizdu, kad reikėjo vykdyti masinę pasaulinio sveikatos organizacijos misiją, buvo skiriama finansinė pagalba, kiti ištekliai, ne tik pinigai, bet ir kvalifikuoti medicinos darbuotojai. Vaistai buvo skiriami tom šalims, tačiau e, panašu, kad ne visi pažadai buvo įgyvendinti, vasaros, vasarą buvo sudėtinga pažaboti šį virusą. Rūpiučio mėnesį buvo pas, pasakyta, kad tai buvo didelio masto grėsmė visuomenės sveikatai, tačiau buvo pradėta imtis veiksmų tik praėjus penkiems mėnesiams nuo protrūkio, koordinavimas vyko, tačiau vietoje veiksmų nebuvo imtas. Junktinių tautų saugumo taryba rugsėjo mėnesį paskelbė epidemiją kaip pavojų tartutiniai taikai, tartutinė bendruomenė to taip nevertino ir to nepripažino, kol neatsirado susirgusiųjų JAV ir Europoje. Tik tada buvo paspaustas alarmo mygtukas. Bet iki to laiko jau buvo daug mirčių ir aš manau, kad per lietai buvo sureaguota ir nebuvo prisitaikyta prie atitinkamų protrukio aplinkybių. Pasaulinė sveikatos organizacija irgi per vėlai sureagavo ir per vėlai ėmėsi lyderio vaidmens tvarkant situaciją. Taigi, pasaulinė sveikatos organizacija turi koordinuoti veiksmus ir suderinti kriterijus ir turi būti pasirengusi ateityje, jeigu vėl pasitaikytų tokios ar kitų lygų protrukių. ES turi laikytis PSO kriterijų. Finansinė pagalba buvo skirta ir buvo ligoninės vietoje atidarytos, tačiau pradžioje trūko, pavyzdžiui, slaugytojų, ir tų šalių nacionalinės institucijos turėjo vietoje pačios teikti e, medicinos e, darbuotojus. Taigi mes per vėlai ir per vangiai reagavome. Taigi labai svarbu, kad pagalba būtų lanksti ir kad būtų galima greitai pristaikyti prie kintančių aplinkybių. Anksčiau kaimuose pasitaikydavo protrukių ir, aišku, ten nėra tinkamos e, sveikatos priežiūros. Ir dažnai žmonės kurie pasigaudavo tą virusą kaimo vietovėse, niekas jų nenuveždavo į ligonės miestuose, niekas net nenorėdavo jų vežti automobilyje, pavyzdžiui, nešios moters, kuris serga. Ir vakcinos dar nėra parengtos. Informuojame, esame informuoti, kad klinikiniai tyrimai prasidės Afrikoje, tačiau klinikiniai tyrimai buvo pradėti gan vėlai ir komisija skatina mokslinius tyrimus e, ebolos viruso srityje ir aš manau, kad visi turime pasimokyti iš to, kas įvyko. Aš džiaugiuosi, kad mes daugiau nei milijardą eurų skyrėme iš Europos mokesčių mokėtų pinigų, taigi, aišku, ES lėšos čia yra labai svarbios, bet reikalingas geresnis koordinavimas tarp komisijos ir valstybių narių, turi būti jis greitesnis ir veiksmingesnis ES reikalingas naujas politinis, ekonominis e, dėmesys, e, kuris turi būti skiriamas Afrikai, nes Afrikoje, aišku, aktuali ne tik ebolos problema, bet yra ir daug kitų problemų. Taigi epidemija dabar atslūksta, tačiau tikrai neturime visiškai apie tai pamiršti, nes naujų atvejų vėl yra Gvinėjoje, Sieroje Leonėje ir Liberijoje. Taigi, panašu, kad virusas jau yra mutavęs nuo protrukio pradžios ir sveikatos priežiūros infrastruktūros trijose valstybėse visiškai yra netinkamos ir gali atsirasti ir kitų lygų, malerijos atvejų ir panašiai. Taigi tai, kas įvyko, tiesiog tai įrodė, kad kai kurios valstybės narės yra labai silpnos, kai kurios reagavo kur kas veiksmingiau nei kitos, kitos iš vis nesugebėjo sureaguoti ir aš manau taip pat, kad ES koordinavimas taip pat nebuvo labai tinkamas. Dėkoju, o dabar šešėlį pranešėjai, pirmiausia, EPP vardu Kolan Langan. Ja, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, pasidžiaugti jo pranešimu, pasidžiaugti jo išsamiu vertinimu ir jo siūlymu daryti išvadas. Mes galime džiaugtis, kad trijose labiausiai paliestose viruso valstybėse viruso epidemija sustabdyta, Malija, pavyzdžiui, nėra naujų susirgymų, o Siero Leone taip pat sušvelnino įvažiavimo e, apribojimus. Tačiau vis dėlto situaciją toliau reikia analizuoti, galvoti apie tai, kokias klaidas padarėme, kur ką pražiūrėjome ir reikėtų galvojant apie šią ar panašią epidemiją, padaryti tiesiog išvadas iš šio patyrimo, kad viskas nepasikartotų. Aš norėčiau pritarti pranešėjui, kuris sakė, sako, kad daugybė nevyriausybinio organizacijų, įvairiausių struktūrų susivienimų tiesiog savarankiškai, savanoriškai veikė ir rizikavo praktiškai savo gyvybę. Taip pat apimas dėmesys į tai, kad reikia ieškoti naujų vakcinų, kad pasaulis tiesiog nesidėtų sudėjęs rankų. Tokių krizių akivaizdoje reikia sugebėti duoti tvarų atsakymą ir žinoma, ebolo, ebola viruso e, krizės koordinatoriaus postas buvo labai svarbus, tačiau ateityje reikėtų galvoti apie geresnį veiksmų koordinavimą tarp ES ir kitų valstybių. Reikėtų įtraukti į stebėseną įvairiausius dalykus, tai yra kanalizacijos, nutekamųjų vandenų, e, užkratos, užkrato plitimo e, priemonės ir tiesiog užtikrinti ES piliečius, kad Europos lygmenių ir nacionalinių lygmenių pakaks informacijos. Be to, ES darbuotojai yra labai svarbus Afrikoje, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tai, kaip uh, uh, apmokyti vietinį personalą elgtis tokių krizių kaip ebolos krizės akivaizdoje. Dėkoju pranešėjui dar kartą, džiaugiuosi jo nuveiktų darbų ir ateityje tikiuosi puikaus bendradarbiavimo. Ačiū. Toliau ponia Kamezon Ruiz. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, pranešėjai už jo darbą ši problema pakeitė daug ką per pastarosius kelias mėnesius. Mums reikia nuolat atnaujinti savo informaciją. Tačiau e, norėčiau patikti keletą bendrų komentarų. Manau, kad jūs pasakėte keletą labai svarbių konstruktyvių dalykų šioje nuomonėje. Tiesa, kad Buvo padaryta klaidų, netgi PSO padarė klaidų ar e, galbūt elgės nenusekliai. Tačiau reikia pabrėžti ir tai, kad jog reikia daugiau sinergijos. Pripažindami, kad padaryta klaidų, neturėtume labai negatyviai viską žiūrėti. Turime pasirengti ateities iššūkiams Iš pradžių PSO nepakankamai įvertino problemos ir epidemijos mastą. Labai vėlai šis lygos protrukis buvo pripažintas epidemija ir tik tai tuomet buvo parengtas planas jau praėjus šešiems mėnesiams po e, protrukio pradžios. Galim pasakyti, kad epidemija dabar jau yra kontroliuojama Ir jeigu kalbėsime per vos institucijų elgesį, tai mes sureagavome tik tai rugsėjo 18 dieną, kai PSO pripažino epidemijos mastą. Ir labai gerai, kad ES sugebėjo skirti milijardą eurų. Tačiau mes turime stiprinti tokių organizacijų kaip PSO autoritetą, tai labai svarbu, nes būtent ji turi koordinuoti darbą, e, įvairių šalių darbą, siekiant susidaroti su iššūkiais. Taigi, manau, kad reikia konstruktyviai, tačiau kritiškai vertinti tai, kas įvyko. E, nes tautos trečioje mėlynėje sesijoje e, pripažino problemos mastą ir tas e, sudėtingas aplinkybės e, buvo sakoma, kad e, ši epidemija labai skiriasi nuo kitų, kurios buvo kilusios anksčiau. Paukščių gripo ar kitos. Atrau, kad kai kurie E, Junktinių tautų generalinės asamblėjos ataskaitos elementai turėtų būti įtraukti ir į mūsų pranešimą. Junktinių tautų e, organizacijos turėtų pritaikyti savo e, struktūras, kad galėtų geriau reaguoti. TSO koordinuoja veiksmus, kurios lieka nacionalinės vyriausybės, o Europoje reikės savo koordinacijos taip pat. Tiesa, kad mes turime humanitarinės pagalbos komisijos narį, kuris yra ebolos koordinatorius ir labai gerai. Turime tiekti vaiskus, vaistus gyventojams, kurios e, palėtė ebolos virusas. E, ir turime skirti dar apie 800 milijonų eurų tam, kad būtų išnaikinta epidemija. Manau, kad iš šios epidemijos galima pasimokyti įvairių dalykų, aš norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, tai, kad reikia derinti bendradarbiavimą, e, siekiant sudarotis tokio masto iššūkiais. Ir antra, sveikatos priežiūros sistemos nėra prabanga. E, jeigu vienose šalise situacija yra geresnė negu kitose, tai yra dėl to, kad jų sveikatos priežiūros priežos sistemos yra šiek tiek stipresnės, todėl reikia kalbėti apie tai, kad būtų sustiprintos sveikatos priežos sistemos ir infrastruktūra ten, kur ji yra netinkama arba silpna. Tai kokia yra situacija dabar? Manau, kad reikia tokio plano, kaip ir e, kaip turi jungtinės tautos, e, tos, to, viruso išnaikinimui. Virusas gali sklinda labai lengvai, jis gali mutuoti, yra dar nemažai iškviestų žmonių ir dar nežinoma, kokios yra galutinės diagnozijos. Po to turime užtikrinti, kad būtų nulinis užkret, nulinio užkretimo situacija. Epidemiologai sako, kad tai yra įmanoma. Būtina, kad ir ES čia prisidėtų. O be to, 20 procentų vystomą bendradavimo paramos turėtų būti skirta tam, kad būtų skurtos bazinės socialinės paslaugos ir sveikatos e, apsaugos paslaugos tose šalise. Manau, kad ES gali atlik, vykdyti analizę kiekvienai šaliai ir e, dirbti ten, kur reikia stiprinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą. Ir trečia, vakcina. Šiandien žinome, kad vakcina e, yra sukurta, yra kuriama finansuojant e, ją viešosiamis lėšomis, e, tačiau skurdžiausi žmonės taip pat turi gauti galimybę gauti tos vakcinos, kai ji bus sukurta. Tačiau mes turime sugebėti užtikrinti, kad visų pirma vakcina atsirastų ir būtų prieinama žmonėms ir padėtų e, sunaikinti epidemiją. Mes tikimės, kad vakcina bus saugi ir efektyvi, tačiau Tačiau turime, aišku, įvykdyti visą protrukio vertinimo, o čia turi vaidinti ir Europos e, Sąjunga. Toliau ECR vardu, ponas Piečia. Ačiū. Noriu pirmiausia pasveikinti pranešėją. Tačiau Visuomet, kuomet ataskaita rengiama dinamiškos situacijose, ją dar rengiant pasikeičia sąlygos. Turime to nepamiršti. Žinoma, moksliniai tyrimai eina į priekį. Daromi moksliniai tyrimai dėl, siekiant išsiaiškinti galimybės e, nugalėti epidemiją, vykdomi klinikiniai tyrimai Taigi situacija kinta, čia mums bekalbant, manau, kad turime koordinuoti savo veiksmus e, su tuo, kas vyksta PSO. Ir turime pasitengti sunaikinti ebolą, kaip kad kas yra padaryta su tymais. Tačiau turime padėti šalėms, kurios sugebės finansuoti vakcinos pirkimo, kad galėtų kovoti su ebolos virusu. Be to, finansinė parama toms šalims, kurios nukentėjo labiausiai, taip pat bus būtina, norime išnaikinti epidemiją, virusą, tai galima padaryti e, imdamėsi taip pat ir profilaktinių priemonių. Norime, kad kuo daugiau žmonių įgytų imunitetą ebolos virusui. Na, dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už šios nuomonės parengimą. Manau, kad pastangos susidaroti su ebolos e, virusu tęsis toliau ir e, visas darbas vyks koordinuotai. Nei parlamentas, nei komisija neturėtų pamiršti, kad čia susidurime su labai neturtingomis šalimis, kurios egzistuoja vidaus ar išorės konfliktai. Taigi turime išties pagalbos ranką tiek finansinę prasme, tiek, e, pagal, tiek pagalba natūra. Ačiū. Pane Verdar, Akar vardu. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir manau, kad reikia minutę dvi pagalvoti apie aukas ir jų šeimas. Yra daug pamokų, kurių galima pasimokyti Europoje. Mes labai lietai sureagavome, kaip sakoma, nuomonėje. Ir nors grėsmė Europoje yra tokia padydžio, kaip buvo iš pat pradžių, tačiau turime iš to pasimokyti, kad galėtume sureaguoti kitą kartą greičiau. Pati lyga turėjo konkretų poveikį vakarų Afrikos šalise dėl egzistuojančių kultūrių, kultūrinių normų, kurios turėtų radikaliai e, pakeisti tai, kaip e, elgiamasi su mirusiaisiais e, labai sudėtingų laikų žmonėms teko keisti tą, tas, tuos įpročius. Aišku, sunku buvo jos to išmokyti, tačiau kai kas pavyko. E, naujos technologijos taip pat padėjo čia žinučių siuntimas, kad reikia plautis rankas, e, yra naujas būdas, apie kurį prieš 10-15 metų nebūtų buvo galima pagalvoti. E, vakcinos bandymai yra puikus žingsnis į priekį ir vis dėlto tai e, yra dėl įvairių institucijų bendradarbiavimo. Viena e, organizacija, e, Džena Mokslinio tyrimo institucijos mano šalyje prisijungia prie šio darbo ir panaudoja savo tyrimus kitoje srityje bolos tyrimams. Ir šie tyrimai vykdomi su Europos finansavimu. Labai dažnai didelės bendrovės nedaro tyrimų apie mažas, bet sudėtingas lygas, todėl finansavimas iš ES išdo buvo labai svarbus, siekiant pasistumėti priekį vakcinos kūrimo kelyje. Dar vienas šios lygos aspektas yra tai, kad pirmosios aukos buvo medicinos darbuotojai. Čia Liberijoje kai prasidėjo epidemija, buvo tik 51 gydytojas Siraleonėje, kur 6 milijonų, 6 milijonų gyventojų turėjo tik 136 tai gydytojus. Aišku, kad e, prasidėjus epidemijai e, gydytojai buvo pirmosiose eilėse ir buvo ir labiausiai nu-, nukentėjo. Kodėl ten tiek mažai buvo tų gydytojų? Todėl, ne todėl, kad jie jų neparuošė, o todėl, kad mes juos tiesiog na, e, brakonieriaujame, juos pasiimama į Europą ar Ameriką, e, kur jie, aišku, uždirba kur kas didesnius atlyginimus. Tai yra dvigubas smūgis besivystančiams šalims. Mes taip pat padarėme klaidų suzdami ligoninės. Veiksmingiausias darbas buvo mažose klinikose, didelės ligoninėse, nebuvo, to, nebuvo tokios naudingos, kaip mes manėme. Aišku, šios naujos technologijos yra puiku. Aš mačiau projektą, kuomet telefonais, telefonų per telefonų tinklus buvo tiekiama pagalba užsakant e, medikamentus ir įrangą. Tai yra puiku. Bet pagaliau turime kalbėti ir apie pamokas šios epidemijos. Šios šalis yra labai sveitingoje situacijoje. Jis prarado derlių, prarado darbuotojus, kurie būtų dirbę laukose. Sustojo verslo veikla, netgi maži verslinkai, mažos krautuvėlės tiekimo tinklai prarado darbuotojus ir mažai šaliai atsikurti užtruks metų metus. Kitos medicinos programos skirtos timams poliomelitui sustojo. Na ir taip pat turime dabar ir e, našlaičių problemą. jiems reikės ilgalaikės pagalbos. Dar viena pamoka yra tai, kad e, tai yra miestų rykštė, nes lušnynai yra lygos plėtimo šaltinis. Ši e, lygas plėtėsi nuo bet kokios medicinės intervencijos. Na ir pagaliau turime vertinti taip pat ir viso to priežastis. Manoma, kad ši liba e, kilo dėl to, kad buvo valgoma E, gyvūnų mėsa, laukinių gyvūnų mėsa. Na, gyvūnų mėsa yra baltymų šaltinis, ko trūksta Afrikai. O ta mėsa ir į, į Europą siunčiama didžiuliais kiekiais. Vienas iš čia kalbėjusių sakė, kad Europa yra tik tai tokia stipri, kokio stiprumo yra e, jos liūdniausia grandis, o laukinių gyvūnų gabenimas Europą yra didžiulė grėsmė Europoje šios sveikatai, todėl aš pateiksiu ir panašių pakeitimų. Taigi labai ačiū už parengtą pranešimą ir galimybę jį aptarti. Merci, merci beaucoup, madame. Dėkoju. Dabar žodis ponui Pedičinį, FD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Dėkoju nuomonės referentui už atliktą darbą. Aš norėčiau jam pritarti. Jis sako, kad e, nepaisant didelių pastangų, kurių buvo imtasi Afrikoje, kad būtų izoliuotas ebolos virusas, pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis daugelie valstybių trūko ir bendravimo, ir prevencijos veiksmų, ir lygos pažabojimo priemonių. Taip pat sveikatos priežiūros sistemos spragos buvo didžiulės ir tikrai nebuvo pasiektas tikslas, kad e, visos šalis, kurios e, susiduria su šiuo virusu, kad e, turėtų reikiamą įrangą, reikiamų medžiagų. Aišku, buvo tikrai sureaguota labai skubiai ir AKR įvairios e, nevyriausybinės organizacijos ėmėsi labai aktyvių veiksmų ir aš dar norėčiau pridurti vieną elementą. Mūsų vertinimu reiktų į tai daugiau atsižvelgti, būtent, kad reikia izoliuoti virusą, tačiau negalime izoliuoti pacientų ar medicinos darbuotojų, kurie susidarė su šia didžiulė rizika. Visuomenės veikatos priežiūros darbuotojai, kurie susiduria su šiuo virusu kad jie turi būti kuo galima saugiau evakuoti į savo šalį, nes kitose pasaulio vietose nebūtinai e, jais būtų tinkamai pasirūpinta. Ačiū, ponia Pierik. At, ponia Pirik, ačiū pirmininkė. Mano vienas pirmųjų klausimų rūpiučio mėnesį buvo susijęs su ebola. Ir dabar turiu keletą klausimų. Dėkoju pranešėjui jau ne pirmąjį kartą. Mes kalbame apie tai. EKR er delegacijoje, Endi komitete mes apie tai esame nekartą kalbėję ir aš manau, kad turime pasimokyti iš ebolos krizės ir pažiūrėti, kaip mes sureagavome Europoje. Aišku, reikia įvertinti praeitį, bet žvelgti ir į ateitį. Turime pasimokyti iš, iš tos situacijos ir turime kalbėti ne tik apie ebolą, bet ir tuberkuliozę ir kitas rimtas lygas. Labai svarbu, kad iš tos situacijos pasimokytumėme. Ir ar pakankamai lėšų skyrėme per agentūras susitvarkyti su tą krize, nes tai yra labai svarbu. Mes pasirašėme rezoliuciją, tai buvo pirmoji mano pasirašyta rezoliucija Strasbūrė rugsėjo mėnesį ir ten visi sutarėme, kad turime skirti pakankamai lėšų. Mes 500 milijonų eurų skiriame, tačiau ne visi, kur kas daugiau lėšų turėjo būti paskirta ir aš norėčiau paklausti komisijos. Yra labai daug našlaičių likusių ir turi būti skiriamos lėšos e, našlaičių prieglaudoms statyti, ar kas nors galėtų patvirtinti, kad tai vyksta. Ir taip pat turime dėkoti ir um, savanoriams, ir valstybėms narėms. Aš esu iš tos valstybės narės, kur tikrai buvo daug kas padaryta. Mes kalbame apie tai, kad reikia plautis rankas, gerti švarų vandenį, bet iš tiesų ne visur tas e, švarus vanduo yra prieinamas. Ačiū dabar žodis ponui Springeriui vykdomasis e, agentūros direktorius, prašau. Ačiū. Ta nuomonė gan liūdna, kurią parengė pranešėjas, bet pritariu daugam, ką jūs pasakėte. Ir pritariu kitiems kalbėtojams. Istorija nėra labai pozityvi. Svarbiausia tai, kad reikia iš to pasimokyti. Galiu tik pasakyti, kad šiuo metu mūsų agentūra turi penkias komandas dirbančias Gvinėjoje. Ten svarbiausi epidemiologai dabar bando sukurti sistemas vietoje tam, kad būtų galima kovoti su šia lyga. Nėra lengva tą padaryti, nes yra galybė kitų problemų, dažnai trūksta kūro, pavyzdžiui, ir neįmanoma nuvykti į tolimesnius regionus. Taip pat yra daug ir saugumo problemų, taigi ne visuomet mūsų komandos nariams yra įmanoma pasiekti to, tolesnius regionus. Ir e, sudėtinga tą problemą išspręsti, bet tokia realybė. Yra ir pozityvių naujienų. Žinau, kad Afrikos sąjunga norėtų, jau yra nusprendusi, sukurti Afrikos e, lygų kontrolės centrą. Jie susisiekė su mūsų, su atitinkama agentūra JAV, bet taip pat su lygų prevencijos agentūra Europoje, nes europinė agentūros struktūra galėtų būti pavyzdys Afrikos e, panašiai struktūrai, kur irgi yra nepriklausomos valstybės, galėsinčios dalyvauti toje agentūroje. Taigi, Afrikos sąjunga per ES e atstovybę tikėtina gaus paramos, e, kad būtų įsteigta ta agentūra ir būtų galima tvariau kontroliuoti tokių, tokias lygas. E, taigi tikrai laukiu išvadų, ko galėtumėme pasimokyti. Labai lengva, aišku, kaltinti pasaulinės veikatos organizaciją ar kit, kitas organizacijas, bet e, tikrai, kažin ar reiktų tą daryti. Ačiū. Dabar komisijos atstovas pasisakys. Ačiū pirmininkė. <coughs> Esu Filip Monė, dirbu ECO dalinyje. Esu gydytojas ir labai suprantu, apie ką kalbame, bet aš manau, kad nereikia mums laukti, kol pacientas numirs, kad padarytumėme išvadas. Tikrai daug, ką reikia, iš, daug ko reikia pasimokyti strateginė prasme iš to, kas įvyko ir mes padarėme nemažai klaidų ir mes mokomės tų taktinių klaidų, iš tų taktinių klaidų, tačiau norėčiau pabrėžti ir tai, ką pabrėžė ir kolegos, epidemija dar nėra pasibaigusi ir mes turime visas pastangas skirti tam, kad susitvarkytumėme ir užkirtume kelią tai epidemijai. Tam tikrą prasme neturime perdėm savęs plakti. Europos Sąjunga, komisija, bendrai paėmus, ėmėsi tikrai labai pagirtinų veiksmų. Pavyzdžiui, ECO tarnyba finansuoja MSF ir Raudonojo kryžiaus judėjimą ir per savaitę po to, kai buvo paskelbta epidemija, kovo mėnesį jau buvo skirta parama. DEFCO kolegos turi programą, mobilių laboratorijų programą, tos mobilios laboratorijos buvo Gvinėjoje per savaitę jau dislokuotos, ekoekspertai per savaitę irgi buvo išsiųsti į paveiktas šalis. Taip pat mes finansavimo programoje norime finansuoti ir ne su abola susijusias sveikatos priežiūros paslaugas ir kolega iš DEFKO apie tai kalbėjo. Būtent, kad ir ateityje tokias e, paslaugas turime finansuoti. ES e, nenumatytų situacijų reagavimo centras rengia koordinacinius susitikimus iškart praėjus, praėjus tik kelioms savaitėms per pirmąsias savaitės e, po protrukio ir perteikė informaciją valstybėms narėms iš karto kasdien vyko tokie susitikimai ir kelios valstybės narės, įskaitant e, visus generalinius direktoratus, visi nuolankiai lankė, lankė tuos susitikimus nuo pat protrukio. Ir jungtinių tautų atstovai, kiti partneriai irgi galėjo dalyvauti tuose susitikimuose. Tai yra tie partneriai, kurie reguliariai kas savaitę dalyvauja ir koordinuoja veiksmus. ECO taip pat vykdo ES civilinės saugos mechanizmo programą. Tokiu būdu atitinkamos agentūros gali prašyti pagalbos natūrą iš valstybių narių. Tai yra tokia sistema, kai centralizuotai surenkami užklausimai, jie perduodami valstybėms narėms ir valstybės narės, narės tikrai labai dosniai sureagavo ir natūra teikė paramą per mūsų tą sistemą. Taip pat mes esame įkūrę Medovac sistemą su valstybių narių pagalba, pagal kurią žmonės, tarptautinė sveikatos priežiūros darbuotojai, humanitarinės pagalbos darbuotojai gali būti evakuojami atgal į Europą, jeigu yra užkrečiami. Taip pat nepamirškime, kad dvi valstybės narės e, turi svarbių valstybių statusą paveiktose šalyse ir nuveikusios yra nepaprastai daug, bandant sukontroliuoti epidemiją. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad Kartu su kolegomis iš kitų generalinio direktoratų mes surengėme jau rugsėjo 15 dieną tarptautinę konferenciją skirtą ebolos viruso epidemijai ir daugelis valstybių narių dalyvavo toje konferencijoje, taip pat ir tarptautiniai partneriai. Mes tą patį padarėme ir gruodžio 12 dieną. Ir tikriausiai dabar jau žinote, kad kovo 3 dieną mes surenksime dar vieną tarptautinę aukšto lygio konferenciją apie ebolos epidemiją. Ir dabar tikrai žvelgiame į ateitį ir, ir bandome išsiaiškinti, ką dar būtų galima padaryti, kad padėtumėme tom šalims, padėtume tom šalims atsigauti. Yra daug pavyzdžių, kur galbūt nebuvome tokie sėkmingi ir viena tų sričių būtent bandymas koordinuoti reakciją. Problema ta, kad mums mes neturėjome nuolatinio medicinos personalo, kurį buvo galima dislokuoti. Agentūros kolegos 300 jų yra. JAF atitinkama agentūra, jie turi 15 tūkstančių darbuotojų. Ir kaip tikriausiai žinote, Junktinė karalystė, Prancūzija, jie turėjo tokią pagalbinę sistemą sukurti, kad galėtų sureaguoti. Taigi galbūt iš to galėtumėme pasimokyti, pasvarstyti idėjas ateityje. Prancūzija, Vokietija parengė Baltąją knygą, kur kalbam apie tai, kad būtų galima įkurti tam tikrą sveikatos priežiūros darbuotojų rezervą, iš kurio būtų galima paimti tuos darbuotojus prireikus. Taigi tikrai iš to galėtumėme pasimokyti ir džiaugiamės, kad parlamentas imasi šios e, veiklos. Tačiau tikrai turime nepamiršti, kad e, epidemija nėra pasibaigusi ir dabar DESCO generalinio direktorato kolega daugiau papasakos apie vykdomą veiklą. Dėkui. Si, allez-y. Merci beaucoup, Didier Verset, donc chef d'unité pour l'Afrique de l'Ouest à la DG DEFCO. Euh, iš DEFCO generalinio direktorato Vakarų Afrikos padalinio. Mes e, kovo trečią dieną surenksime didelę tarptautinę konferenciją ir mūsų generalinis direktoratas dirba su jungtinėmis tautomis pasaulio banku, bando įvertinti poreikius e, trijose šalyse, kurios e, nukentėjo nuo ebolos krizės. Kaip buvo pasakyta, tai yra trys tokios gležnos valstybės po krizinės, po konfliktinės valstybės ir ten tose valstybėse tikrai yra daug problemų, jos yra labai neužtikrintos, valstybės valdymo struktūros nėra nusistovėjusios ir taip pat socialinis švietimo sveikatos priežiūros sektoriai yra labai silpni, nėra pakankamai finansuojami. Taigi dėl to yra labai sudėtinga ir Mes dėl to kartu su tų šalių vyriausybėmis bandome imtis tam tikrų veiksmų po, po krizės ir tarptautinėje bendruomenėje, nes tautos, pasaulio bankas bando Gvinėja, Sierra Leone ir Libija, Libijai numatyti ilgalaikės strategijas ir programas, taip pat jau Europos vystymo, vystumo bendradavimo fondo lėšos yra naudojamos atitinkamoms programoms įgyvendinti tose trijose šalyse - Sierra Leonėje, Liberijoje daugiau švietimų skiriama, Gvinėjoje sveikatos priežiūrai taip pat, aišku, sanitarinė situacija yra e, labai aktuali įgyvendant tas programas. Aišku, atsižvelgiame į tai, kad šalis yra labai e, nestabilios. Taip pat e, vyksta diskusijos apie tai, kokių veiksmų ėmėsi Europos komisija iškart po krizės paskelbimo e, Sierleonėje, Liberijoje. Ta krizė sukėlė fiskalinį deficitą labai didžiulį, tai e, kelia grėsmę patik, šal, šalių patikimumui. Ir dar viena problema yra ta, kad e, Centrinės Afrikos Respublikoje yra irgi atitinkamų problemų, aišku, Liberijai ir Sierra Leonei dabar skiriame prioritetą. Ir bandome skirti tiesiog nebiudžetinę paramą toms valstybėms. Jau buvo skirta 14 metais konkrečiai kovai su ebolos krize. Liberijoje 30 milijonų eurų, Sierra Leonei 22,6 milijonai eurų. eurų. Toliau kokia situacija yra dabar. Mes reguliariai stebime padėtį, dirba mūsų misijos atstovai ir su vyriausybės atstovais, ir su visuomenės veikatos priežiūros sektoriaus darbuotojais. Tai vertiname tų šalių visuomenės veikatos strategijas, kovojant su ebolos krize. Didžioji Britanija Sierra Leonėje, JAF, Liberijoje finansuoja tas strategijas. Taigi nuolatos e, dirbame su tų šalių vyriausybėmis. Taigi jau yra skirtos atitinkamos lėšos pagal atitinkamą programą. Ir e, tai yra skubos tvarka vykdomos programos, taip pat programos pagal vystamą bendradarbiavimo pagalbą. Taigi mes dabar e, bandome išanalizuoti galimybės, kaip galėtumėme finansuoti tam tikras NVO šiuose šalyse ir taip pat e, žiūrime, kaip būtų galima greičiau skirti, būtų galima greičiau skirti humanitarinę pagalbą, personalą iškilus kriziai kartu su Santė, ECO ir EFCO generaliniais direktoratais mes dirbame kartu, kad būtų galima laikytis tokio išsamaus požiūrio ir reaguoti į krizę, naudojant įvairias turimas priemonės. Ir aišku, viskas priklauso nuo laiko, kai kurioms priemonėms pritaikyti reikia daugiau laiko. Taigi komisija visuomenės veikatos e, srityje yra numačiusi e, atitinkamų veiksmų iki 20 metų. Ačiū, dabar žodis e, pranešėjai, prašau. Presidente. Ačiū, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. Taip pat norėčiau padėkoti. E, Europos e, epidemijų prevencijos centro atstovui, taip pat e, komisijos atstovui. Žinoma, ir kartais mūsų nuomonės išsiskiria. Labai svarbu, kad ES komisija veiktų ryštingai ES vardu, tačiau kita vertus tai, kas yra daroma vietoje ir kaip tai yra vertinama atvykus išorės, dažnai nesutampa. Tas svarbiausia išlikti konstruktyviems. Buvo pasiūlyta įvairiausių konstruktyvių idėjų, tai yra, pavyzdžiui, koordinavimas, informavimas yra pagrindiniai aspektai. Buvo siūloma įsteigti ebola viruso koordinatoriaus mm, pareigybę, kadangi ir kitose Afrikos valstybėse yra susidurima ir buvo susidurta su įvairiausiamis epidemijomis, būtent ir jas įveikiant reikia koordinuoti savo veiklą, reikia koordinuoti veiklą su pasaulinė sveikatos organizacija ir žinoma reikėtų vadovautis tais pačiais kriterijais. Žinoma, Teisingai buvo pastebėta, kad dar galima ir daugiau nuveikti. Tai, ką nuveikė pasaulinė sveikatos organizacijoje, gydytojai be sienų iš tikrųjų atliko didelį darbą. Reikalingas konstruktyvus požiūris siekiant pasimokyti iš praeities pamokų. Sprendžiami klausimai buvo labai sudėtingi. Ir tai, ką daro komisija, žinoma, yra daug platesnė veikla, negu aš galėjau savo pranešime apibūdinti. Tie, kas buvo nuvykę į konkrečią valstybę, konkrečias e, viruso epidemijos teritorijas, puikiai suvokė, kokia sudėtinga situacija mūsų turimos priemonės buvo pakankamai veiksmingai naudojamos, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie naujas priemonės, kurios leistų ES veikti lankščiau ir greičiau. Tos trys pagrindinės viruso protrukio valstybės turėtų išlikti ir toliau mūsų dėmesio centre, tačiau nereikėtų apsiriboti vien šiomis valstybėmis. Visų pirma, susirgusiuosius ebolos virusų izoliuoti reikia suteikti pagalbą žmonėms tuose regionuose, kur buvo pastebėtas viruso protrukis, reikia teikti pagalbą konkrečiai asmenims ir jų artimiesiems, šeimoms. Be to reikėtų stiprinti sveikatos apsaugos sistemas tose valstybėse. Šiame komitete mes galime konstruktyviai veikti ir parengti labai nuoseklų konstruktyvų dokumentą. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie kalbėjo šioje diskusijoje. Diskusija buvo labai turininga. Jūs galite teikti pasiūlymus iki vasaro 10 dienos 12 valandos. Po to bus balsuojama atitinkamuose komitetuose Virželio mėnesį. 20. darbo atvarkės klausimas - keitimasis nuomonėmis Europos komisijos, Europos vaisto agentūros atstovais dėl klinikinių tyrimų vykdomų trečiosiuose šalyse. EPP koordinatorius, pirmiausia, Peter Lyze. Iš karto jam ir suteikiu žodį. Ja, vielen Dank, Herr von. Ačiū pirmininkė, gerbiamus kolegės, gerbiami kolegos. Gruodžio mėnesį išaiškėjo, kad firma GSK e, Indijoje vykdė klinikinius tyrimus ir taip pažeidė nusistovėjusius reikalavimus. Prieš keletą metų mes e, prieėmėme Vilmet pranešimą, kuriame buvo kalbama apie tai, kad jeigu ES vykdami, vykdami klinikiniai tyrimai dėl vaistų pripažinimo ir įregistravimo, jie turi būti pripažinti ekvivalentiškais visose valstybėse. Šitas komitetas grįžo prie šios temos dėl prie tyrimų trečiosiuose valstybėse ir konstatavo, kad reikėtų įsigilinti šitą klausimą labiau. Žinoma, mūsų e, aršiausias ginklas prieš tokius neteisėtus klinikinius tyrimus yra licencijos atšaukimas. Žinoma, susidurėma su klinikiniais tyrimais, kurie yra netokie pavojingi, tačiau pavyzdžiui, kai susidurime su generinių vaistų tyrimais, klinikiniais tyrimais ir tai tokiais atvejais mes laikomės nuomonės, kad reikėtų tiesiog atšaukti išduotą licenciją. Žinoma, norėtume iš komisijos išgirsti, kas kokia čia buvo nuveikta, kokių veiksmų buvo imtasi Taip pat norėčiau pasakyti priminti, kad EMA nuomonėje yra nurodyta, kad e, vykdant tokius tyrimus nekyla pavojaus sveik, e, e, pacientų sveikatai. Tada, jeigu apskritai, jeigu pavojaus sveikatai nėra, tai kam vykdomi tokie klinikiniai tyrimai, juk jų uždavinys yra būtent ir išaiškinti, ar yra koks nors poveikis. O jeigu klinikiniai tyrimai neturi jokio poveikio, jokių pasiekmių, tada kyla klausimas, kodėl tokie klinikiniai tyrimai buvo vykdomi. Aš manyčiau, kad komisijos atstovas atsakys iš savo klausimą. E, <clears throat> Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Rys, kuris yra generalinio direktorato direktorato Sante direktorius. Prašom. Ačiū pirmininkė, ponas ir pienai, ačiū už kvietimą pas Jūs apsilankyti. Parengėme du pristatymus. Pirmą pateiks Europos komisija, kur aš kalbėsiu apie korigavimo sistemą e, tokiams situacijams. E, po to kolega iš medikamentų agentūros pakalbės apie procesą, kaip mes dirbame ir pristatys ir JFK atveju. Taigi, svarbus reglamentas, kurį esame perdavę parlamentui, tai vyko praėjus metų balandžio mėnesį. Jo reglamentas numato naujas taisyklės ir yra padaryta keletas pradžių sprendimų. Pirmiausia, prašymų pateikimas yra centralizuotas per ES portalą, jis prieinamas visoms visų valstybių narių etikos komitetams. Visi dokumentai, kurie pateikiami ir surašyti reglamento priedą. Kiekviena valstybė narė nusprendžia dėl dokumento kalbos, mes koordinuojame e, koordinavimo mechanizmą tarptautinių bandymų atvejais. Tų bandymų kartais paprašo pramonės įmonės, kartais universitetai, svarbi priemonė, kurią rengiame, tai yra ES portalas ir duomenų bankas. Juos kūrė EMA, bendradarbiavimas su komisija ir valstybėmis narėmis. Visas šis darbas vyksta. Yra ne viena darbo grupė, kur rengia šį portalą, vyksta ir viešoji konsultacija pradėta prieš keletą savaičių. Reglamento šios priemonės taikymas, kaip informavo EMA, ko gero bus užbaigtas 16 metų pabaigoje, 17 metų pradžioje. Ir tuomet bus galima pradėti naudoti šios taisyklės svarbus klausimas, kuris jau buvo minėtas daktaro Lyze, yra klinikinių bandymų vykdymas. Sponsorius ir tyrėjas turi būti užtikrinti, kad klinikiniai bandymai yra vykdomi pagal protokolą ir pagal geros klinikinės praktikos principus. Tai yra labai svarbu nes šis standartas yra tarptautinis ir dėl jo sutarta pasauliniu mastu. Toliau kalbame apie bandymų duomenų pateikimą. Jeigu tai vyksta už ES ribų, klinikiniai bandymai turi atitikti taisyklės, kurios yra ekvivalentiškos toms, kurios taikomas ES. PSO registre turi būti registruojami visi tie duomenys ir jie turi būti paskelbti e, kolegų peržiūros žurnaluose. Dėl duomenų panaudojimo siekiant e, leidimo teikti medikamentus į rinką, tai jeigu bandymai vykdomi už ES ribų, jie turi būti parengti pagal tos mano minėtus pasaulinius standartus, kurie atitinka ES standartus. E, tyrimai turi būti e, vykdomi laikantis etinių principų. Tai yra taip pat labai svarbus klausimas, kuris egzistuoja esame reglamente, kalbame ne apie naują reglamentą, bet apie egzistuojantį reglamentą. Toliau, kaip galima kontroliuoti tuos bandymus. Ir kolega po to detaliau apie tai pakalbės, na, inspektavimai ES trečiosios šalise vykdomi valstybių narių, neturime europinės organizacijos, kuri vykdytų inspektavimus, tai daro valstybės narės, jų organizacijos, jos duomenys pateikė ES e, duomenų bankus apie ketinimus atlikti inspektavimą. EMA koordinuoja inspekcijas, kad būtų galima veiksmingiau panaudoti išteklius. O inspektavimo ataskaitos įtraukiamas ES duomenų bankus. Taip pat per kiekvieną dvišalį susitikimą su viršosnės šalimis ir tai darome lapkričio mėnesį per dvišalį susitikimą su Kinija, keliame šios klausimus ir aptarsime tai ir susitikime su Indija balandžio mėnesį. Tai tada tai jau yra nustatyta mūsų kontaktuose su Indijos organizacijomis. Mes pristatydami EMOS e, pristatymą mes papasakosime, kaip bandėme sudaroti su tuo JFK atveju. E, tačiau šiaip viso proceso pradėjo Europos komisija gavusi Prancūzijos inspektavimo rezultatus dėl sąjungos kontrolės sistemos. Taip, pagal naują sistemą komisija vykdys kontrolę e, valstybės narėse ir trečios šalyse. Mes E, mes tokį auditą jau darėme kitame kontekste ir sistema yra parengta. Darysime tai kartu su valstybėmis narėmis. Ir audito ataskaitos bus viešai skelbiamos. Na ir pagaliau paskutinė skaidrė sąjungos kontrolė būtų vykdoma per maisto ir veterinarijos biurą Airijoje Čia turime patirties ne tik tai tirdami maisto produktus, bet ir medicinos prietaisus. Ir API. Ir bus galima tą sistemą panaudoti klinikiniams bandymams. Svarbus klausimas, kaip tai daryti. Ši sistema yra kitokia, šiek tiek turime rasti tinkamas priemonės tai padaryti. Tada dabar perdodu žodį kolegai iš medikamento agentūros. Allez-y, donc monsieur le docteur. Euh, Prašau. Daktaras Vainė. Europos vaistų agentūros atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju. Ir e, Gėto Lyze už galimybę rengti šiandien šias diskusijas. Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie tai, kaip klinikiniai tyrimai yra vykdomi ir vertinti pagal paraškas, kurias gauna e, agentūra. Ir kalbant apie tų klinikinių tyrimų tikrinimus ir nereceptinių vaistų e, kontrolę. Ir paaiškinsiu, kiek tos biologinio įsisavinimo, kaip vykdomi biologinio įsisavinimo tyrimai konkrečiai. Taip pat kalbėsiu apie kreipimosi procedūrą į vaistų agentūrai ir taip pat kokių veiksmų įmamės dabar dėl GVK klinikinių tyrimų. Dabar klinikiniai e, bandymai, kurie buvo pateikti agentūrai, tai yra novatoriški produktai, dažniausiai susiję su dešimčia ar šimtu, nuo dešimties iki šimtų klinikinių bandymų, klinikinių tyrimų, keli tūkstančiai pacientų kiekvienu atveju yra tyriami. Čia kalba eina apie nereceptinius pritaikymus. Čia būtų vienas iš trijų klinikinių tyrimų ir 24 subjektai kiekviename iš tų tyrimų savanoriškai yra tyriami. Aišku, paraškas teikia valstybėms narėms per nacionalinės abipusio pripažinimo arba decentralizuotas procedūras, kurios yra naudojamos derinant autorizavimus tarp valstybių narių ir galiausiai, kaip sakė kolega iš komisijos, tyrimai, tikrinimai atliekami valstybių narių inspektorių ir kartu jie dirba labai artimai su vaistų agentūra. Dabar kitoje skaidrėje matome duomenis iš plačių klinikinių tyrimų, kur novatoriškės paraiškos yra teik, pateiktos vaistų agentūrai. Čia yra pažymėtos tos šalys, kur pacientai buvo panaudoti atliekant tos klinikinius tyrimus duomenys rodo, kad 25 procentai pacientų yra Šiaurės Amerikoje panaudojama, 7 procentai Europoje, 27 procentai Europoje ir po to kitose šalyse 9 procentai Latino Amerikoje, 4,7 procento Rusijoje, 9,5 procento Pietryčių Azijoje. Šiuo atveju tyrimai Indijoje, pavyzdžiui, sudaro 2 procentus bendro rezultato, bet aš po to pakalbėsiu apie biologinio įsisavinimo studijas. Čia yra jau situacija yra šiek tiek kitokia, nei kalbant apie klinikinius tyrimus. Čia matome evoliuciją, matome pastaro dešimtmečio e, duomenis iki 13 metų. Geltona linija pažymėti pacientai, kurie buvo, kurie dalyvavo iš Šiaurės Amerikos ir Europos. Čia matome, kad per pastarį dešimtmetį visose regionuose išaugo pacientų dalyvavimas, aišku, skiriasi duomenys e, vienais ar kitais metais, tačiau mažiau to pacientų aktyvumo matome Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Tiesiog e, pateikimo rinka leidimai irgi čia jų skaičius skiriasi. Dabar matome duomenis apie įvairias šalis, 1,5 milijono pacientų iki 13, nuo 2005 iki 13 metų, kitais metais tikimės dar 200 tūkstančių pacientų duomenų gauti tie pacientai e, dalyvavo įvairiose klinikiniuose tyrimuose, įvairiose 107 šalyje, tai yra 100 tūkstančių klinikinių bandymų vietų, tai yra vis tiek dideli skaičiai, tie duomenys yra įtraukti į 635 naujas e, leidimo pateikti rinką pa, pa, paraiškas ir taip pat e, ir dėl tų paraiškų pratesimo. Čia svarbu pabrėžti, kad Europos inspektoriai per tą patį laikotarpį 5 tūkstančius maždaug patikrinimų atliko įskaitant 419, 4000 patikrinimų buvo susijęs su vaistų agentūros sistemos patikrinimais ir svarb, kiti patikrinimai buvo už ES ribų ir ES, taip pat dėl pateikimo, pateikimo į rinką leidimų. Ir dar labai svarbu, kad patikrinimai vyksta klinikinių bandymų vietose, Europos Sąjungoje, čia Europos Sąjunga irgi turi pasirūpinti, kad tinkamai būtų atliekami tie tyrimai ir Europos Sąjungoje, autorizuojant e, įvairius vaistus, taigi mes nustatome Europoje tikrai gan aukštus standartus. Čia matome, kaip keitėsi klinikiniai bandymai, geros klinikinės praktikos patikrinimai, vaisto agentūros centralizuota procedūra, nuo 2014 metų. Čia matome, kad patikrinimų skaičius išaugo gan smarkiai per tuos metus. Po to matome, kad tyrimų santykis už ES ribų. Purpurinė spalva yra pavaizduoti patikrinimą ES. JAV ta viešinė kalba, e, spalva atsiprašau, ir po to 50 procentų 2014 metais patikrinimų buvo už ES ar JAV ribų. Dauguma buvo patikrinimų viduržėmio Azijoje, pietų, pietų centrinėje Afrikoje, Rusijoje, Ameriko, pietų centrinėje Amerikoje. Ir mes panašu, kad taip bus ir ateityje. Imamas yra tarptautinių pastangų ir taip pat duomenys renkami apie atliekamus patikrinimus, patikrinimai už ES ribų, dalyvaujant ES inspektoriams išaugo toks. Komisija ir taip pat jau šaliuose santykiuose su Indija, Kinija, Rusija, JAV, kalbant ne, ne tik apie gerą klinikinę praktiką, bet ir e, gamyklinius patikrinimus Čia yra dalymas informacija apie patikrinimus, apie patikrinimų rezultatus, taip pat pajėgumų kūrimą, nes daug inspektorių už ES ribų iš tų šalių, kurios yra ypatingai aktyvios klinikinių bandymų srityje, buvo surinkti mokymai, taip pat geros klinikinės praktikos inspektoriai irgi dalyvavo tose mokymuose. Mes taip pat patikėm informaciją apie neigiamų, neigiamus patikrinimų rezultatus. Aišku, tą informaciją pasidalėjome su JAF ir kitais, kitų, kitais reguliuotojais, su kuriais palaikome artimus kontaktus ir tikimės, kad jie pasidalyja toliau tą informaciją su suinteresuotais asmenimis. Ir, pažiūrėjau, dėl to prieš keletą metų buvo suspenduoti leidimai teikti atitinkamus vaistus į rinką. Artimai bendradarbiavome ypatingai su FTA nes mūsų tikrinimo pajėgumai, lyginant su JAV tikrinimo pajėgumais, jų iš tiesų, jie iš tiesų gali kur kas daugiau atlikti tokių patikrinimų vietoje ir mes nor, nenorime į tas pačias vietas vykti, tai, į tas, kurias yra nuvykę amerikiečių inspektoriai, mes norime inspektuoti skirtingas šalis ir skirtingas vietas. Bet jeigu gauname neigiamų rezultatų, tai dalyjamės, aišku, dalyjamės ir pozityvę informaciją, kad galime įtraukti į planus. Bio biologiniai savinimo tyrimai mes kartu su FDA nuo praeitų metų sausio mėnesio dalėjomės atitinkamais planais e, apie klinikas ir laboratorijas, kurios atlieka tokius biologinės savinimo tyrimus ir mes dirbame gan artimai su amerikiečiais. Tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis, kaip ir sukurti tokį pasaulinį klinikų laboratorijų, kurios atlieka tokius tikrinimus žemėlapį, kad būtų galima dalintis ir neigiamą, ir pozityvę informaciją apie tai, kad būtų galima ir, ir, išlaikyti kuo galima aukštesnius standartus. Jau kalbėjau apie mokymus. Dar norėčiau pabrėžti, kad kviečiame ir uh, institucijas už ES ribų, inspektorius iš Latino Amerikos, Afrikos, Azijos, Rusijos, kad jie irgi dalyvautų tokiuose mokymuose, metinėse mokymo programuose, kurios skirtos ES inspektoriams. Taip pat praeitais metais pradėjome internetinę mokymo programą, naujų inspektorių rengimo e, programą, ją ja, įtraukėme ir inspektorius iš ne ES šalių, taip pat e, Prancūzijos agentūra turi ypatingai daug patirties kitos agentūros biologinio įsisavinimo tyrimų, kitų mokymo kursų srityje, mokant inspektorius, taigi taip pat mes čia dar bendradarbiavame su pasaulinė sveikatos organizacija. Dar kodėl tie klinikiniai tyrimai yra svarbus? Daktaras Lyzė paklausė, kodėl jie tokie svarbus. Nereceptiniai vaistai yra pirminio vaisto kopija ir tie vaistai pateikiami į rinką, kai duomenų apsaugos e, leidimas tam pirminiam vaistui yra pasibaigęs. Čia kalba eina apie kelias biologinio įsisavinimo studijas tyrimus e, ir tokia kaupiama saugumo ir etiškumo e, duomenų bazė, kuri saugoma tos pirminės gamintojos kom, kom, kompanijos e, bazėje. Ir tikrinama, ar ekvivalentiškumas yra pakankamas, ar biologinis įsisavinimas to vaisto yra pakankamas. Tyrimo, vienoje tyrimo, viename tyrimo etape yra naudojama pirminė tabletė, o po to yra ta receptinė e, generinė tabletė ir vertinamas jų ekvivalentiškumas ir atitinkami rodikliai turi būti vienodi. Ir to reikalauja Europos vaistų teisės aktai, yra detalios gairės, kaip tokie tyrimai atliekami ir kaip yra kontroliuojami. Po to, kas atlieka tokias e, studijas, tokius tyrimus, tai yra rangovinės tyrimo organizacijos, tai yra specializuotos tokios įmonės, kurios e, turi klinikas, ten dirba savanoriai ir paimamės kraujo mėginiai ir tabletės ir tie savano, tų savanorių kraujo tyrimai yra panaudojami tyriant tas e, nereceptinių, nereceptinių vaistų tabletės. Dabar tai, kaip tokie vaistai patenka į rinką, yra parduodami, čia gali būti keli leidimai, kurias turi kelios įmonės, bet naudoja jos e, tos pačius produktus, juos rūmus superka iš fabriko ir po to juos supakuoja pagal savas vietos taisyklės, pavyzdžiui, pietų Vokietijoje, Junktinėje karalystėje ar, ar kitur. Dėl to atsiranda daug tų e, pateikimo į rinką leidimų, bet e, kalba eina apie tą pačią biologinio įsisavinimo studiją, tyrimą tačiau matome tokiu atveju labai daug tokių patikimo į rinką leidimų. Reguliavimo institucijos pačios e, turi įvertinti atitinkamus biologinio įsavinimo tyrimus ir įvairius kitus duomenis, ankstesnės tikrinimų, e, ankstesnių tyrimų rezultatus, pavyzdžiui, jeigu yra atliktas koks tai tikrinimas, mes turime išsiaiškinti tokių rangovinių tyrimų organizacijų praeitį ir taip pat e, mokslininkai tikrina, kiek e, tie testai yra galiojantis ir ar nekyla kokiu tai problemų ir klausimų. Dabar atliekant tokius tyrimus, pirmiausia atsakomybė tenka sponsoriams, finansuotojams, tai gali būti viena iš įmonių, kuri turi leidimą teikti į rinką arba kokia tai kita organizacija, kuri teikia produktą į rinką kur nors kitur pasaulyje, parduoda dosie ir produktą urmų, pavyzdžiui, platintojams Europoje. Europos vaistų agentūra ir valstybės narės jau eilę metų bendradarbiauja labai aktyviai ir ieško, bando išsiaiškinti, kurios rangovinės tyrimo organizacijos atlikusios yra daugiausiai tyrimų dėl tam tikrų vaistų leidimo teikti į rinką ir prioritetą teikia toms, kurios yra, turi didžiausią įdirbį šioje srityje. Dabar šioje skaitėje matome, kad priešingai nei yra inovacijų bandymų e, pasiskirstimas. Matome, kad šalis, kur daugiausia buvo atlikta biologinių sąjungų tyrimų patikrinimų buvo Indija 105, kiti tikrinimai buvo susijęs su novatoriškais produktais, pato Italija, Kanada, Rumunija, Vokietija. Vokietijos atveju matome, kad priešingai nei Indijos atveju čia yra tūkstantis patikrinimų Vokietijoje, bet tik 19 buvo susijęs su biologinio senimo tyrimais, nes e, kiti visi tikrinimai buvo susijęs su novatoriškų produktų patikrinimais. Taigi tikrinimų programa yra labai aktyvi ir dauguma tų tikrinimų buvo atlikti Indijoje dėl nacionalinių patikimo rinką autorizavimo procesų. Toliau GVK tai yra viena iš tokių rangovinių tyrimo organizacijų, kuri veikia Indijoje. Buvo devyni tyrimai atlikti dėl, dėl nereceptinių vaistų patikimo rinką leidimų. Čia buvo kalba ėjo apie elektrokardiogramas. Buvo atliekamas poveikis sveikatai, buvo naudojami savanoriai šiuo atveju buvo e, pastebėta pažeidimų ir pažeidimai buvo įvairūs e, per tam tikrą laikotarpį nuo 8 iki 14 metų. Čia mm, buvo susijęs su įvairiais e, personalo nariais. Čia nėra biologinio įsisavinimo tikrinimo dalis, tiesiog yra saugumo įvertinimas. Ir tai, kad buvo problemų, iškėlė klausimų dėl studijų subjektų ir taip pat e, tos klinikos kokybės sistema kėlė klausimų ir e, kiti dalykai, kuriuos galbūt būtų sudėtinga net ir įvertinti. Junktinėje karalystėje tuo pačiu buvo atlikti patikrinimai GVK laboratorijoje ir ten jokių sisteminių problemų nebuvo atskleista. Taigi čia turime pabrėžti, kad tos problemos klinikose nebūtinai rodo, kad e, tai kelia kokios tai, kokių tai problemų pacientų saugumui. Po to kalbant apie kreipimosi procedūrą, čia Prancūzijos agentūra perdavė medžiagą pagal direktyvos 21 straipsnį, buvo paprašyta, kad būtų išsiaiškinta, kokį poveikį tikrinimų rezultatai turi produkt, medicinos produktams ir ar tos studijos, kurios buvo atliktos iki 8 metų, turėtų būti įtraukiamos į peržiūrą. Taigi, praeitą savaitę buvo padaryta išvada, kad rezultatai sumenkina atliktų tyrimų patikimumą ir visos ekvivalentiškos studijos, biologinės senimo studijos, kurios buvo vykdy, įvykdytos nuo 2004 metų, nėra laikomos patikimomis Tai vėlgi rodo, kad e, egzistuoja sistema, pagal kurią tikrinimų rezultatai, kurie buvo atlikti antroje metų dalyje, Liepa rūpjūtį, komisijai, CHMP ir e, kitoms institucijoms leidžia imtis greitų skubių veiksmų, kad būtų galima apsaugoti Europos pacientus ir pasirūpinti, kad klinikinių tyrimų standartai, išduodant leidimus vaistais, prekiauti vaistais būtų pakankamai aukšti. Čia kalba eina apie vairius produktus. Vieno tyrimų metu septyni, gali būti tyrimi septyni leidimai teikti į rinką, bet turime nepamiršti, kad tokie, tokios klinikos, stambesnės, didesnės, profesionalios klinikos gali 150 biologinių tyrimų atlikti klinikinių tyrimų atlikti per metus. Ir e, vienam leidimui teikti į rinką gali prireikti trijų tyrimų ar panašiai. Taip pat e, klinikiniai tyrimai, kurie atliekami kitose vietose, irgi klinikos gali gauti atitinkamos informacijos. Dabar tie vaistai, kur nėra domenų iš kitų studijų, CHMP mano, kad tokiu atveju reikia suspenduoti vaisto teikimą. Dabar, aišku, sprendimą turi priimti Europos komisija, kuri skubiai bando dabar svarstyti tą procedūrą ir sprendimas bus paimtas po kelių savaičių ir jis bus perduotas valstybėms narėms tie vaistai, kurie yra kritiškai svarbus pacientams, dėl to, kad gal nėra alternatyvų nacionalinėse rinkose, tuomet valstybė narė gali nuspręsti, leisti toliau teikti rinką tos vaistus, tačiau bet kuriuo atveju įmonės privalo atlikti biologinio įsavinimo studijas per ateinančius 12 mėnesių, kad nebūtų suspenduojamas vaisto teikiamas į rinką. Ir dar Dabar apie žingsnius ateityje, kai kurie jau yra vykdomi, kai kuriai veiklai ypatingą dėmesį turėsime skirti. Pirmiausia, tai yra labai sudėtingas rytis, yra labai daug tokių organizacijų, tyrimo organizacijų, kai kurios atviros, kai kurios uždaros, apjungtos, reikalinga susu, konsoliduota informacija, 20-30 organizacijų naudoja, pažiūrėjau, tos pačius tyrimus, taigi turime konsoliduoti tą informaciją kur kas geriau, apibendrinti ją ir teikti reguliuojančiams institucijoms ES ir dalintis jas su tartautiniais partneriais, kad sukurtumėme tokį kaip ir tyrimų katalogą ir vietų, kur atliekami e, tie tyrimai katalogą. Daugiau reikia dalintis informaciją su partneriais Čia yra tikrai labai aktyvių partnerių ir tokiu būdu galime pagerinti patikrinimų rezultatus ir taip pat dirbti turime su įvairiomis asociacijomis, kad, kad ir tas, ta institucija, kuri turi leidimą teikti vaistai rinką, yra atsakinga už e, tuos tyrimus ir taip pat tos e, tyrimo organizacijos irgi turi turėti gyvybingas sistemas. Galiausiai dalymas informacija, kaip numatyta naujame reglamente, apie kurį kalbėjo kolega, čia yra kalbama apie tai, kad reikia daugiau dalintis informaciją ES apie tikrinimų planus, tikrinimo ataskaitas, koordinuotą planavimą, apie tikrinimus trečiosiose šalyse Ir vienas, to, pada, vienas e, tokių veiksmų padarinių galėtų būti rekomendacija apie informacijos skaidrumą klinikinių tyrimų reglamente ir informacija apie patikrinimus, patikrinimų rezultatus ir ataskaitas bus viešai skelbiama, kad e, būtų galima dalintis ir susipažinti su tą informaciją. Ačiū. Merci, merci beaucoup, docteur euh, Suin. Ačiū, daktaris Miniai. Matijas Grotė, prašau žodžiu. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad EMA yra parlamento kontaktinė institucija. Kolegai Sviniai norėčiau padėkoti už informaciją, o kolegai už galimybę, už tai, kad jis paprašė suorganizuoti šitą diskusiją. Labai džiugu, kad jūs padirbėjote taip greitai. Daugiau negu tūkstantis įrašų buvo patikrinta per trumpą laiką ir tai rodo, kad galima vis dėlto įveikti tokį darbo krūvį. Kolega Svinė kalbėjo, kad reikia mokytis iš praeities pamokų, reikėtų galbūt derinti veiksmus su Junktinėmis Amerikos valstijomis, tiesiog reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų elgtis prieš vykdant patikras. Labai svarbu, kad šitas bendradarbiavimo tinklas būtų kuo e, dėlesnis, tvirtesnis. Aš e, kritikavau Emą, kad parlamento ji neinformavo, dabar bendradarbiavimas atrodo pradėjo veikti sėkmingai, todėl galima konstatuoti, kad buvo pakankamai greitai sureaguota į minėtus įvykius Tik kolegos man pritars, kad ES reikėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir, žinoma, plėsti juos tarptautiniu mastu. Labai dažnai kalbama apie laisvo prekybos, laisvo prekybos susitarimo pasiekmes Europai, pasirašus jį su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Tiesiog galbūt galima pažvelgti ir kitaip iš tą susitarimą, galbūt bus galima sustiprinti kontrolės ir taip padidinti e, pacientų saugos lygį. Galbūt reikėtų daryti spaudimą, kad tuos e, patikrų standartus mes dar labiau e, sustiprintume, padidintume ir tuo klausimu bendradarbiautume labiau su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Žinoma, tą klausimą reikėtų matyti bendrame diskusijų apie TTIP kontekste. Taigi šitie klinikiniai tyrimai iš tikrųjų yra labai sudėtingi ir dėkuoju Emai už tai, kad jinai ėmėsi skubaus darbo. Taip kolegai Grot, Future Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, šitas tas pranešimas, kurį pristatė EMA atstovas, buvo labai išsamus. Tačiau vis dėlto yra dalykų, kurie man dar kelia nerimą, būtent tyrimai ne ES valstybėse. Teisiniai aspektai yra kiek kitokie, palyginus juos, lyginant juos su ES teisės nuostatais. Labai svarbu, kad klikiniai tyrimai vyktų panašiomis sąlygomis kaip ES valstybėse. Trečiosiose valstybėse, tokiuose kaip Junktinės Amerikos valstijos, mm, FDA ir EMA sako, yra taikomos kiek kitokios procedūros. Taigi būtų labai naudinga žinoti, kokiuose tų klinikinių tyrimų stadijose yra tam tikrų skirtumų. Junktinėse Amerikos valstijose taip pat pasitaikė skandalų vaistų klinikinių tyrimų srityje, daug vaistų siuntų buvo išimta iš rinkos, netgi tokių vaistų, kuriems buvo išduodamos licenzijos. Žinoma, ta, tas problemas reikėtų vertinti ir TTIP kontekste. Be to, besivystančio pasaulio valstybėse Pakistane, Kinijoje vykdomus tyrimus labai sunku koordinuoti. Veiklioji medžiaga pakuotėje dažniausiai yra ta pati, galbūt pavadinimas kitoks, priklausomai nuo valstybės, tačiau veiklioji medžiaga yra ta pati. Ir būtent dėl to man kyla pakankamai daug abejonių. Jeigu veiklėje medžiagą EMA pripažino, licenzijavo, tai ko gero nebūtų galima tos medžiagos kaip nors pervadinti ir dėl tos priežasties užkirsti kelią inspekcijoms. Ir, žinoma, tokios medžiagos naudojimo arba poveikio negalėtų tikrinti ir pati EMA. Todėl iškyla klausimas, ar EMA pasitikė tomis tyrim, klinikinius tyrimus atliekamomis institucijomis, laboratorijomis, ligoninėmis, ar yra kokie nors kriterijai, kuriais vadovaujantis yra pasitikima ar nepasitikima tokiamis institucijomis. Galbūt čia mes kalbame ne tik apie generinius vaistus, bet ir apie e, inovatyvius vaistus. Tiesiog reikėtų pasidomėti, kaip didžiosios farmacijos įmonės atlieka tyrimus ir jeigu tai daroma ne ES teritorijoje, tai suprantama, kad tų savanorių atsiras pakankamai. Grazie, grazie Presidente. Eh, ringrazio anche la Commissione e, e l'Agenzia. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai ir Europos e, vaisto agentūrai už tą darbą šios svarbėtame šią diskusiją. Aš visiškai sutinku su Peter Lyze dėl to, kad e, manoma, jog neegzistuoja rizika per klinikinius bandymus. Nėra eksperimentų be rizikos ir todėl čia turi rūpėti socialinis aspektas, nes kalbame apie pažeidžiamus gyventojų sluoksnius. Pastaraisiais metais ES ir Šiaurės Amerikoje buvo daug daugiau, eksperimentuojame su vaistais, ypač pasitelkiant vaikus. Mes manome, kad e, tos farmacijos bendrovės, kurios e, užsieima tokią praktiką, turi būti griežtai baudžiamas. Norėčiau sužinoti, kaip bus koordinuojami tie auditai ar patikrinimai pasaulinių lygmenių, panašiai kaip klausė kolega iš Lenkijos. Kalbame ne tik apie ES ir JAV, E, čia kalbame apie trečiasią šalis, kur pasitaiko eksperimentų atveju. Ačiū, kolega. Pone Lyze, ar jūs norėjote dar kartą kalbėti? Pone Peter Lyze, ne? Galbūt galiu suteikti žodį dabar ponui Rys, prašom, komisijos atstovas. Ačiū už gerus komentarus. Pirmiausia, tarptautiniu būdu mastu mes bandome dirbti artimai su FDA. Yra palaikomi santykiai tarp EMOS ir FDA. Bandome sukurti sistemą, kuri mums leistų panaudoti išteklius vykdant inspekcijas ir telkti dėmesį toms šalims, kurios turime ekspektuoti, ypač e, kalbant apie Indiją ir Kiniją. Partnerystės darybos, aišku, transatlantinės partnerystės darybos yra na, dar vienas postumis mūsų diskusijai, kaip geriau dirbti. Turime darbo grupę, e, kur dalyvauja komisija, FDA, EMA ir valstybės narės, ieškant geriausio būdo dirbti mūsų darbą. Tikimės pirmų rezultatų šių metų birželio mėnesį, tada matysime, kaip dirbti toliau. Dėl tarptautinės bendruomenės, ar galime mes kažkaip susiburti yra iniciatyvų, kur vadinama tarptautinė reguliatorių koalicija. Taigi mes atveriame duris ne tik tokiam šalims kaip Japonija, Junktinės valstijos, Australija, Europos Sąjunga, bet ir kitoms šalims. Brazilija prisijungia Pietų Koreja, kitos šalis e, rodo interesas suartėti su tuo klubu. Taigi tikimės, kad mums taip pavyks e, reformuoti derinimo konferenciją, kas yra savanoriškas procesas. Galėsime galbūt sukurti standartus, kurie bus pripažįstami pasauliniu mastu, kaip paprastai yra šalių, kurios labiau domisi, kurios mažiau domisi, tačiau mes bandome aktyvų vaidmenį vaidinti šiame procese. Dėl klinikų, klinikinių bandymų skaičius, e, klinikinių bandymų su vaikais. Dalis iš atsakymo būtų tas, kad, kad pediatriniam e, reguliavimui mes norėtume, kad būtų daugiau vaistų naudojama su vaikais, nes e, gydytojai nori, kad daugiau vaistų būtų leidžiama naudoti gydant vaikus. Ir dėl to daugiau klinikinių bandymų vykdoma ir su vaikais. Žinoma, reikia užtikrinti, kad kuomet vykdomi tie tyrimai, pacientas, ligonis būtų apsaugomas kaip galima daugiau. Reikia papildomų taisyklių, kurios nustatytos etikos komitetų, profesinio elgesio taisyklių. Gal Fergusonas norėtų papildyti dar. Ačiū. tuose įvairiose formatuose, kur buvo paminėti, EMA ir valstybės narės dalyvauja, tas inspektavimai dažnai yra aptariami pokalbėse tarp reguliuotojų, tačiau konkrečiai, kalbant apie Europą ir JAV, GMP ir klinikinės praktikos komandos e, iš valstybių narių kontaktuoja kas savaitę su jungtinėmis valstybėmis telekonferencijų būdu keičiasi inspektavimo rezultatais. Taigi, mes galime imtis bendrų veiksmų, kuomet yra neslaikoma taisyklų, ar tai būtų e, klinika ar e, gamykla ar klinikinis bandymas. Tačiau, kai kalbame ir apie inspektavimo pozityvius rezultatus, vietoj to, kad e, vėl vyktų kiekvienas iš mūsų vėl į tą pačią vietą, mes vykstame į kitą. Taigi yra tam tikra sinergija tarp Europos ir Amerikos sistemų, didėja apsaugant e, ligonius, e, užtikrinant gerus bandymų rezultatus ir užtikrinant, kad e, gautiniai produktai būtų tinkamo standarto. Aišku, yra techninių skirtumų tarp JAV ir Europos taisyklių, tačiau pagrindai yra labai panašus ir inspektoriai dirba labai dažnai kartu, vykdo inspektavimus kartu, kad geriau suprastume vieni kitų e, darbą per pastarosius 6-8 metus ir taip sukūrimas pasitikėjimas. Ir jeigu jie mums atsiunčia inspektavimo ataskaitą, kuris sako, kad šita gamykla yra gera, tai mes sakome gerai. Jeigu jie sako e, mums, kad yra problema arba mes jiems pasakome taip, tada galime dirbti kartu. Yra buvę atveju, kada ne tik JAF ar Europą, bet ir PSO yra dirbusi kartu vykdant klinikinius tyrimus ar gamybos vietose. Ateitis priklausys nuo gerų duomenų, sistemų, gerų duomenų ir visų gamybos ar klinikų katalogavimo. Dėl e, pažeidžiamų subjektų apsaugos mes apie tai prieš trejata metų kalbėjome šią apie tai komitete ir pasakė Daktaras Lize, Europos reguliuotojai ir inspektoriai yra paskelbę gairias dėl subjektų apsaugos ir ko tikimės iš tų bandymų, kurie vykdomi už Europos Sąjungos ribų. Tie dalykai yra paskelbti ir buvo vykdomi įvairūs e, veiksmai, tai yra bendradarbiavimo renginiai, mokymai. Ir vis daugiau inspektuotojų iš tų šalių, iš kitų šalių dalyvauja mūsų mokymuose. Ir e, visi Indijos teisės aktai skirti klinikiniams tyrimams pastaraisiais metais buvo e, atnaujinti, ypač apsaugant e, klinikinių tyrimų subjektus, ypač pažeidžiamus subjektus. Aš, aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Labai ačiū. Dėkoju už Jūsų atsakymus, taip pat dėkoju už šios diskusijos kokybę. Diskusija labai svarbi. Mūsų kolegų pasisakymai turbūt buvo skirti, kad paskatinti komisiją rūpinasi kontrolės sistemos trečiosios šalise. Jau e, kaip čia buvo sakoma, jau birželio mėnesį buvo paskaltas komunikatas dėl klinikinių tyrimų, tačiau jis nebus e, pradėjęs veikti dar iki 16 metų gegužės mėnesio. Tačiau tai reikalinga, kad e, tie tyrimai būtų vykdomi laikantis taisyklių. Daugiau e, kitų klausimų šiandien nėra. Noriu padėkoti vertėjams. Taigi, kitas komiteto posėdis yra vasario 23-24 dienomis. Viso gero ir iki pasimatymo.